Allora, mi dispiace, siamo. Gerbimi kolegos, man e, tenka apgailestauti, kad e, laukiame kitų kolegų, kurie nėra tokie punktualūs kaip mes, tačiau mūsų laikas yra suskaičiuotas. Ir dabar jau yra atvykęs e, ponas Selek todėl jau turėtumėm parodyti bent jau jam pagarbą ir pradėti darbą laiku. Mūsų šiandien pirmas darbo atvarkės punktas tai yra pasikeitimas nuomonėmis dėl vakarų Saharos, e, konkrečiai kalbant apie e, incidentus įvykusius visai neseniai. Šiuose debatuose kalba e, dalyvauja ir Magrebo šalių e, delegacijos atstovai. Norėčiau pasveikinti mūsų e, kolegą e, ir iš komisijos. Jūs taip pat žinote, kad Irako atstovas pasisakys šiuo klausimu, tačiau vėliau nuo 11 iki 45, 11.45 minučių. Ponas Olselek, iš tiesų labai malonu, kad jūs e, sugebėjote šiandien atvykti į e, šį posėdį ir mm, pas, padiskutuoti su mūsų kolegomis. Uh, Kaip jūs žinote, Europos parlamentas pereitą savaitę patvirtino e, rezoliuciją dėl vakarų Saharos situacijos. Taigi jau tame, e, toje rezoliucijoje yra pateikiamos e, mūsų įvertinimas šios situacijos ir, aišku, galima pasikeisti nuomonėmis dėl pastarųjų įvykių vakarų Saharoje, kad būtų galima išklausyti visas suinteresuotas e, šalis, pavyzdžiui, Maroko atstovus. Taip pat, e, kad kolegos mūsų galėtų pateikti nuomonę. Taigi, skirta mažai laiko šioms diskusijos, tačiau žinau, kad jūs jau e, sugebėsite per jums skirtas 10 minučių išsakyti viską, ką norėtumėt. Prašome. Ačiū pirmininkė, labas rytas visiems. Kalbėsiu ispaniškai. Bet to žinau, kad mane vers į anglų kalbą, dėje negalėjau išplatinti iš anksto vertėjams savo kalbos, bet kurio atveju, gerbiami kolegos, labai malonu šiandieną kreiptis e, šiame į jūs, šiame Europos parlamento komitete. Aš atvykau į parlamentą e, dėl to, kad mano šalyje Nuo 91 metų vyksta ir toliau e, e, susišaudimai. Todėl vakarų Saharos e, žmonės iš tiesų gyvena baimės atmosferoje. Po tų drakoniškų priemonių, kurias pritaikė Maroko pajėgos vakarų Saharoje. Šiame komitete norėčiau pateikti išreikšti savo viltį, kad pastarieji įvykiai vakarų, vakarų Saharoje e, bus toks mano šalies pasikeitimo momentas ir kad ES prisijims rimtus įsipareigojimus tam, kad būtų rastas demokratinis sprendimas, kad vakarų Saharos e, žmonės galėtų e, valdyti savo likimą. Taigi, panašiai tai, kaip įvyko e, rytų Timūrė. Galbūt e, būtų rastas sprendimas ir mūsų žmonėms. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami kolegos, norėčiau padėkoti jums visiems. Man atrodo, kad jūs e, žinote, kad vakarų Sahara yra paskutinė kolonija Afrikoje jungtinių tautų sąraše vakarų e, Sahara yra įrašyta į vis dar priklausomų teritorijų sąrašą. Na, o 63 metais buvo patvirtinta, kad iš tiesų reikalingas procesas kurio metu būtų galima leisti žmonėms pareišti demokratinę valią vakarų Saharoje. Ir spręsti e, vakarų Saharos bei Maroko konfliktą. 1991 metais Junktinių tautų saugumo taryba patvirtino taikos planą, e, dėl kurio su, su kuriuo pri, e, sutarė Marokas dėl e, nusišaudimo, dėl šaudimo nutraukimo. Tačiau po buvo nuspręsta organizuoti referendumą šiuo klausimu, tačiau netgi praėjus dešimčiai metų toks referendumas nebuvo organizuotas. Vien dėl to, kad Marokas iš tiesų dėjo visas pastangas, kad toks e, taip nevyktų. Taigi Kokia yra problema? Problema yra ne tai, kad reikia nustatyti rinkėjus, kaip reiškia, pareiškė mm, Marokas. E, Jungtinių tautų generalinio sekretoriaus atstovas vakarų Saharoje pareiškė, cituoju, kuo arčiau mes priartėdavome tuo e, labiau e, sunerindavo marokiečiai dėl referendumo rezultato. Taigi Marokas yra įsitikinęs tam tikrą iliuziją, kad vėl, e, tokia okupacija nelegali galbūt laikui bėgant gali būti priimtina tarptautiniai bendruomeniai. Tačiau taip negali būti. Nėra nei viena uh, šalis pasaulyje, kuri pripažintų tai, kad vakarų Sahara priklauso Marokui. Vakarų Sahara anksčiau priklaus, priklauso ir yra pilnateisis Afrikos Sąjungos narys, to tarpu Marokas šiai organizacijai nepriklausė. Taigi, Europos parlamentas 25 lakryčio dieną patvirtino rezoliuciją dėl vakarų Saharos situacijos. Tokiu būdu e, parlamentas parodė, kad e, kaip Europos, parlament, Europos Sąjunga sąjungos demokratinė institucija, ji vaidina e, vaidmenį. Taigi mes norėtumėm kreiptis į šią demokratinę instituciją, kad būtų atvertas e, naujasis e, skyrius gyvenime po daugelių metų. Šis procesas galėtų suteikti galimybę demokratiniam ir taikiam vakarų Saharos žmonių gyvenimui, kaip pažadėjo tarptautinė bendruomenė prieš 20 metų. Tai būtų e, svarbus pirmasis žingsnis, kad ši realybė būtų įgyvendinta. Aš suprantu, kad šiandien e, susitikime iš tiesų val... parlamentarai norėtų daugiau sužinoti apie lapkričio įvykius Todėl aš norėčiau pateikti Jums šiek tiek informacijos apie šiuos dalykus. Taigi nuo šių metų spalio mėnesio labai daug žmonių pradėjo bėgti iš okupuotų teritorijų, kad galėtų įsikurti e, prie Alajun miesto. Tačiau Dėl ko žmonės bėgo? Bėgo dėl ekonominės situacijos, bėgo dėl to, kad jie yra diskriminu, diskriminuojami, e, kad todėl, kad dėl Maroko režimo jie yra kaip ir marginalizuoti e, žmonės, su jais elgiamasi kaip e, su antrarūšiais žmonėmis jų pačių šalyje. Todėl tokia įtampa formavosi daugelį metų. Be to, dauguma žmonių yra atskirti nuo savo šeimų ir gyvena e, Tandufe pabėgėlių e, stovyklose yra labai daug parengta ataskaitų, kurios teigia, kad apie, e, apie 80 tūkstančių žmonių gyvena tose stovyklose. O spalio mėnesį pabėgo iš savo namų tūkstančiai žmonių. Toks pabėgimas, žmonių bėgimas sustiprino e, Maroko taikomų priemonių griežtumą. Be to buvo e, sustiprintas kariuomenės buvimas aplink stovyklą. Todėl į šios pabėgėlių stovyklas negali pati, patekti taikdariai, negalėdami įgyvendinti jiems priskirtų e, įpareigojimų pagal sustarimą su e, Maroku. Visai neseniai vyko incidentas, kai 14 e, metis vakarų Saharos gyventojas buvo nužudytas, o dar penki E, buvo sužeisti po to, kai jie bandė įnešti maisto davinius į e, tokias stovyklas. Šis incidentas padidino dar labiau įtampą. Dabar bandoma dėrėtis, kad toks, e, tokie, tokios stovyklos būtų panaikintos. Na, žinote, labai sunku gauti patikimą informaciją būtent dėl to, kad yra e, labai griežtai kontroliuojami judėjimai e, prie stovyklos ir jos viduje. Be to labai sudėtinga gauti informaciją taip pat ir tarptautiniams pasiuntiniams, įvairiams parlamentarams, nevyriausybinio organizacijų atstovams, ambasado atstovams. Turiu paminėti Vili Mayer, kuris e, buvo e, išmestas iš šios e, stovyklos, kaip ir kiti panašiai besielgia Vokietijos ir kitų šalių piliečiai. Taigi toks elgesys yra visiškai nepriimtinas, bet to tai kvestionuoja Maroko prisimtus įsipareigojimus ir pareiškimus, kad jie neturi ką e, nuslėpti. Mes turime e, iš tiesų įrodymų, kad e, prieš taikius demonstrantus Maroko pajėgos panaudojo šaunamuosius ginklus. Yra šimtai žmonių, kurie yra sužeisti, kurie yra areštuoti, kurie yra dingę be žinios. Žmogaus teisių Human Watch organizacija paskelbė 26 e, e, rugsėjo ataskaitą apie tai, kad e, žmonės, kurie buvo sulaikyti demonstracijų metu po to, kai buvo panaikintos pabėgėlių stovyklos, kad jie po sulaikymo buvo kankinami, su jais buvo netinkamai elgiamasi. El Maroko, Marokas bando nuslėpti visus šiuos e, dalykus nuo likulusio pasaulio. Taigi, gerbiami parlamentarai, šie žmonės buvo ignoruojami daugelį metų. Be to, daugelį metų e, Maroko režimas iš tiesų privedė prie dabartinės situacijos. ES turi prisimti atsakomybę, taip pat Ispanija bandė nuplauti savo rankas, ignoruoti savo e, kolonijinę praeitį. Na, o saugum, jungtinių tautų saugumo taryba iš tiesų buvo imtasi veiksmų, kad nebūtų galima pradėti dėrybų su Maroku dėl e, priemonių taikymo nutraukimo. Taigi Ko mes pageidautumėm? Mes norėtumėm naujos strategijos. Reikėtų užtikrinti, kad Marokas e, prisimtų savo prisimtus įsipareigojimus, pažiūrėjau, organizuoti referendumą vakarų Saharos e, piliečiams, kai buvo nuspręsta 21 metų Junktinių tautų saugumo taryboje. Be to, reikėtų užkirsti kelią tam, kad Prancūzija gintų Maroką Jungtinė, jungtinės tautos taip pat turi stebėti tai, kas vyksta su žmogaus teisėmis. Kol kas e, galime sakyti, kad nėra organizuojamos žmogaus teisų priežiūros misijos e, šiame regione. Galėčiau pateikti vieną pavyzdį. Pavyzdžiui, yra susidarytas nelegalus susitarimas e, žvejybos rytyje tarp ES ir Maroko. Pagal šį susitarimą ES laivai gali žvejoti vakarų Saharos vandenyse. Jeigu ES nori atnaujinti tokį sustarimą, kuris e, baigs galioti 2011 m. vasario mėnesį, tada Europos parlamentas turės e, ginti E, teisę ir ES interesus. Tai yra užtikrinti, kad vakarų Saharos vandenys nepatektų į tokį nelegalų e, žvejybos e, susitarimą, nes e, žuvys esančios vakarų Saharos vandenyse priklauso vakarų Saharai ir e, šių išteklių Marokas negali leisti žvejoti ES laivams gerbimas pirmininkė. Kaip ir pasak, buvo pasakyta anksčiau, po Maroko išpolių lapkričio 15 dieną e, yra pasiektas e, toks taškas, kai jau iš tiesų negalime išsaugoti status quo. Prekyba nevyksta, Bet to, nepaisant daromo jūsų spaudimo, situacija nesikeičia. Bet kuriuo atveju jūs bandėte atkreipti dėmesį tai, kas yra daroma vakarų Saharos regione. Bet kuriuo atveju reikėtų išsamesnės politikos vakarų Saharos atžvilgių, e, kurioje ES e, prisimtųsi pareigojimą dėl demokratijos ir žmogaus teisės apsaugos vakarų Saharos regione. Taigi, ES turėtų labai vaidinti svarbu vaidmenį šiame srityje. Be to, tu reikia užtikrinti kad reikia daryti bet kokią, reikia atkreipti dėmesį bet kokią pažangą, kurią darytų Marokas, taip pat ir žmogaus teisų srityje. Reikėtų e, priimti tokį sprendimą, kuris e, pripažintų vakarų Saharos egzistavimą. Taikus ir stabilus Magrebas užtikrintų ES sieki E, turėti viduržėmio jūros regioną stabilų ir saugą, saugų. Mes norime turėti nepriklausomą valdžią, to pageidauja vakarų Saharos piliečiai, norime bendarbiauti su jumis konstruktyviai, e, kuriant tokią pozityvesnę regionę architektūrą. Taigi dar kartą Gerbiami kolegos, norėčiau padėkoti už šią galimybę kreiptis į Jūs e, ir dabar esu pasirengęs atsakyti į vis Jūsų klausimus, jeigu tokių turite. Taip pat noriu pasakyti, kad aš esu e, atvežęs dokumentų, kuriuos, su kuriais galite susipažinti e, šioje posėdžių salėje. Ačiū, ponia Alcelek. Dabar dviem minutėm ponai Salafranka žodis. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti Polisario fronto atstovus, kurie atvykę čia šį rytą. Taip, mes e, susidurėme su konfliktu, kuris jau vyksta daugiau nei 35 metus. Tarptautinė teisė pažeidinėjama Tai aiškiai pasakyta įvairiose Junktinių tautų saugumo tarybos rezoliucijose. Norėčiau pateikti kelis klausimus Polisario fronto atstovams ir pakartosiu tuos klausimus ir Maroko ministrui. Pirmiausia, norėčiau, kad įvertintumėte Europos parlamento priimtą rezoliuciją e, kurioje Mar Maroko valdžia vadinama neteisinga, skubota ir e, neš, ir, ir šališka. Ir ką Jūs galvojate apie naujienas, e, apie e, žmogaus teisų pažeidinėjimus, e, jų nepaisimą. Jūs sakėte, kad bijotės, jog bijote, kad buvo įvykdyta dar viena žmogžudystė. Taigi norėčiau kad e, suteiktumėte konkresnės informacijos dėl tikslaus dingusių žmonių skaičiaus, e, sulaikytų, įkalintų žmonių skaičiaus. Taip pat norėčiau sužinoti, kiek žmonių jūsų manimų e, dalyvauja šiuose veiklose. Trečia, jūs apibūdinote, apibrėžiate bendrą sistemą, norite, kad būtų jungtinių tautų įgaliojimai praplėsti. Žinote, kad tai turėtų patvirtinti Junktinių tautų saugumo taryba. Kokių galimybių turite, kad būtų patenkintas jūsų prašymas? Ką manote apie vykstančias dėrybas e, Junktinių generalinio sekretoriaus specialio įgaliotinio dėrybas? Ačiū. Dabar kolega Janets dviem minutėm. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti Polisario fronto atstovus. Norėčiau Jums padėkoti už informaciją, kurią esate pateikę. Tai, kad Europos parlamentas Jūs kviečia atvykti pas mus, padiskutuoti su mumis, mums pateikti informaciją yra tikrai pažymėtinas faktas. Atsižvelgiant į mūsų kaip parlamento pradėtas iniciatyvas. Ponas Salafrankas sakė, kad 35 metus vyksta konfliktas ir labai sudėtinga e, ramiai, nešališkai jį įvertinti. Labai sudėtinga atskirti tikrą informaciją ir netikrą. Norėčiau pabrėžti, kad e, kai generolas Franko labai sirgo, jo diktatūra silpnėjo, įvyko žalesis maršas Marokė e, ir sėkmingai įvyko šis bandymas, kad būtų Ispanija priversta atsisakyti vakarų Saharos administravimo. Nuo to laiko Ispanija nebegalėjo realiai įtakoti ir dalyvauti sprendimuose susijusiuose su, su vietos valdymu. Ispanija istoriškai jos vyriausybės, tiek kairiosios, tiek dešiniosios rėmė dekolonizavimo procesą ir toliau taip darys. Mane nustebino tai, kad jūs pasakėte, jog pasisakote už saugų ir klestinti Magrebą, bet šioje situacijoje, na, pirmiausia, mums rūpi Saravi tautos likimas. Ispanija tikrai teikia pagalbą, vystimosi pagalbą, humanitarinę pagalbą Saravi žmonėms, bet e, antras neigiamas šio konflikto poveikis yra tas, kad nestabilumas Magrebo šalyse ir konfliktas tarp Maroko ir Alžyro. Na, Alžyras yra dar vienas svarbus žaidėjas, kuris beje niekada ne, nepaminimas šiuose diskusijose. Prašau, sako pirmininkas, laikytis kalbėjimo laiko, nes e, laiko begal, labai daug neturime. Ponas Vaigl. Ačiū, pirmininkė, kad leidote keistis nuomonėmis šiandieną. Esu tikras, kad tai prisidės prie ramesnių, tolesnių diskusijų, kurių tikrai reikės beieškant galutinio e, vakarų Saharos problemos sprendimo. Norėčiau paminėti, kad parlamento patvirtinta rezoliucija nebuvo patvirtinta dėl mūsų matytų incidentų. Tai yra parlamento išreikštas pripažinimas, kartu patvirtinant ir visų frakcijų palaikomą dokumentą. Taigi tuo dokumentu pripažįstame tai, kad šis, ši problema yra aktuali ir negalime užmerkti prieš ją akių, todėl kad negerbiamos tarptautinės e, teisės normos, e, rezoliucijos. Junktinių tautų ir ES ir pažeidinėjamos. Todėl mane stebina Maroko reakcija ir ypač stebina e, Maroko visuomenės reakcija kuri viešai demonstravo prieš šią Europos parlamento rezoliuciją. Tai, tai nėra demokratiška reakcija. Ir negerai, kad buvo išsakyti kaltinimai, kad Ispanijos politikai išsakė tam tikrus kaltinimus. Tai nėra priimtina. Labai dėkoju Jums už pasitikėjimą Europos parlamentu ir tikiuosi, kad šią rezoliuciją mūsų parlamentas taip pat pasiuntė žinę Europos Sąjungai, kad Europos Sąjunga galėtų aktyviau įsitraukti, ieškant sprendimo vakarų Saharos klausimu, kad vakarų Sahara galėtų spręsti pati. Ačiū. Eva per du minutį. Dėkoju ponui Vaigel, dabar ponas Romėva, dvi minutės. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti Polisario fronto atstovus. Labai džiugu, kad jūs pas mus atvykote. Būtų neteisinga buvę jūsų nepakviesti pas mus apsilankyti. Aš e, norėčiau pasakyti, kad Polisario frontas visuomet rėmė susitarimą kuris išspręstų vakarų Saharos problemą. Ta būtina pripažinti, ypač kalbant apie skirtingų veikėjų atsakomybę. Kai kurie veikėjai prisėmė gan drąsiai ir energingai tokią atsakomybę, net šį beitą paukodami. Ta galima pasakyti apie Saharavio žmonės. Kitas dalykas. Mes parlamente patvirtinome rezoliucijos pasiūlymą ir ten kalbame apie dezinformaciją ir žiniasklaidos manipulaciją, kuria buvo siekiama sumenkinti rezoliucijos svorį. Nepaisant to, mes patvirtinome rezoliuciją. Vis tik tai yra dar jėgų siekiančių sumenkinti rezoliucijos svarbą. Mes užsienio reikalų komitete kalbame apie ES ir Maroką, aptarėme žvininkystės susitarimo projektą ir mes prašėme, kad būtų parengta ataskaita, kurioje būtų paaiškinta, ar Marokas turi teisę spręsti, kaip panaudoti vakarų Saharos išteklius. Ir aš įsivaizduoju, kad Marokas neturi tokios teisės. Mano nuomonė, mano nuomonė pritartų ir kiti. Taigi aš manau, kad toks sustarimas turėtų būti iš esmės peržiūrėtas. Dėkoju ponui Romėva. Dabar suteiksiu žodį dviem kolegom, dviem minutėm kolegui Majer, prašom. Ačiū pirmininkė, norėčiau padėkoti Demokratinės Vakarų Saharos Respublikos ministrui ir Polisario fronto atstovams. Azmaros mieste vyko susidūrimai taip pat, kaip žinia, Marokas yra okupavęs tą miestą. E, Maroko pajėgos įsiveržė į mokyklą ir jauni saharaviai buvo sulaikyti, taigi aš norėčiau tiksliau sužinoti, kas ten įvyko. Antras dalykas. Aš galiu Jūs patikinti, kad mano frakcija Jūs visiškai palaiko, mes solidarizuojamės su Jumis ir norėčiau, kad tokią žinią perduotumėte Saharavio žmonėms. Mes dėkojame jiems už taikų pasipriešinimą okupuojančiai jėgai. Okupuojanti jėga pažeidžia, kaip žinia, tartutinės teisės principus. Kai dėl dėrybų norėčiau sužinoti, kaip taip gali būti, kad tarptautinė teisė nėra metai iš metų taikoma. Ką Jūs galvojate apie Ispanijos vyriausybės nenorą prisimti atsakomybę vykdant dekolonizacijos procesą. Madrido susitarimas yra neteisėtas, jungtinės tautos tą aiškiai pareiškia ir negalima perduoti administravimo kitai valstybei. Taigi norėčiau sužinoti, kokia yra jūsų nuomonė apie Ispanijos vyriausybės vaidmenį sprendžiant šį konfliktą. Ispanija tiesiog atsisakė administruoti vakarų Saharą. Taip pat ir ES turi atlikti svarbesnį, aktyvesnį vaidmenį. Aš tikiuosi, kad vyriausiai įgaliotinė pana Ashton savo darbo tvarkėje taip pat daug dėmesio skirs vakarų Saharos klausimui. Ačiū. Dėkoju ponui Mayer, ponė Utsalek, prašyčiau laikytis jums skirto kalbėti laiko. Pasistengsiu, tikrai nebus lengva. Tai pirmiausia, reikia pažiūrėti į politinės aplinkybės regione. Čia labai aiškiai matome daug neteisybės. Saharavio žmonės nori balsuoti, jie norėtų dalyvauti demokratiniuose rinkimuose. Ir stebina tai, kad šiandienos pasaulyje čia matome šiokio tokio. Šiokio tokio. Na, suokalbių. Elementų. Iš tiesų, Gran Canaria ir Las Palma yra tik tai 20 minučių nutolusi, jeigu skrisime lėktuvu, taigi mes tikrai nesame taip toli nuo Europos. Net ir Tanžyras yra tik 40 mylių nutolęs nuo Gibraltaro. Taigi mes tikrai ribojame su Europos siena ir visiškai neseniai buvo pasirašytas susitarimas tarp Maroko ir Polisario fronto. Polisario frontas padarė labai daug nuolaidų, siekdamas pasirašyti tokį susitarimą 91 metais. Junktinių tautų misija dirba e, vakarų Saharoje, tačiau jai nebuvo leista įgyvendinti misijos, surenkti referendumą, nes to nenorėjo Marokas. Maroko karalystė pasisakė prieš referendumą iki 99 metų. Ir reikia pasakyti, kad tūkstančiai Marokų, Maroko gyventojų buvo apgyvendinti okupuotoje teritorijoje. Ir tokiu būdu ir jie dalyvautų referendume. Tačiau tam reikia sudaryti susitarimą. Taigi čia, ponia pirmininkė, matome labai daug prieštaringų aspektų kalbant apie tai, kas vyksta vakarų Saharoje. ES, tarptautinė bendruomenė siekia, kad būtų padarytas susitarimas tarp Sudano ir Pietų Sudano vyriausybės. Ir ES tarptautinė bendruomenė siekia, kad tokie susitarimai būtų sudaryti laiku, bet praėjo 20 metų nuo to laiko, kai nes tautos patvirtino savo rezoliuciją. Dabar yra tarybos narių, kurie sako, kad tokio referendumo ir nebus, jeigu Marokas jo nenori. Mes nepasisakome prieš marokiečius. Mūsų tauta yra maža, mes norime gyventi taikiai. Mes norime, kad šiame regione įsigaliotų stabilumas. Magrebe yra viena šalis, kuri nepripažįsta savo sienos su kaiminėmis šalimis nėra pripažinusi sienų su Alžyru ir kitomis ša, šalimis. Čia reikėtų taip pat paminėti ir Maroko siekius valdyti Malio ir Mauritanijos teritorijas. Taigi Marokas nepripažįsta savo kaimininių šalių sienos. Tokiamis sąlygomis taika yra neįmanoma. Taigi kokiosgi yra ateities perspektyvos, kokios yra galimybės tarptautiniam tyrimo komitetui rasti daugiau informacijos apie šį konfliktą. Marokas visus išvaro iš šalies. Dabar pasistengsiu atsakyti į gerbiamųjų parlamentarų užduotus klausimus. Konkrečiai, kiek yra žuvusiųjų, kokie yra oficialūs šiandien turimi kiek buvo nužudyta Elajund mieste. Polisario fronto vyriausybė vakarų Saharoje nieko neslepia. Tik įsivaizduokime stovyklą, kurioje gyvena civiliai. 26-30 tūkstančių civilių gyventojų gyvena stovykloje ir įsivaizduokime, kad 6 val. ryto iš Maroko yra atsiunčiami tūkstančiai saugumo pajėgų, policininkų, žandarmerijos atstovų. Ir žinoma, žmonės pradėjo bėgti, tačiau įvairūs veiksmai tęsiasi keturias dienas, taigi daugelis žmonių dingo be žinios, mes nežinome, kur jie yra. Kai kurie žurnalistai Elajundė praleido tris dienas ir buvo vėliau išvaryti. Human Rights Watch taip pat buvo atvykę į vakarų Saharą. Bet mes nežinome, kokie yra tie skaičiai. Marokas tikrai yra nužudęs Saharavių žmonės. Kai dėl teisinio statuso jungtinėms tautoms atrodo, kad Ispanija turi administracinės galios. Ir Ispanija negali sakyti, kad 76 metais paliko šalį. Ispanija yra atsakinga tiek morališkai, tiek ir teisiškai už šio proceso sėkmingą užbaigimą. Tai reiškia, kad reikia padaryti viską, kad Saharavės žmonės galėtų dalyvauti referendume ir turėtų teisę apsispręsti dėl savo ateities. Taigi situacija yra sudėtinga. Vakar Maroko pajėgos įsiveržė į kai kurias mokyklas Alginde ir Azmaroje. Vaikai, moksleiviai buvo mušami, galima kalbėti apie etninį valymą apie tai, kad vakarų Sahara yra atkirsta nuo likusio pasaulio. Aš turiu labai mažai laiko ir norėčiau, ponė pirmininkė, atkreipti dėmesį į tai, kad ES turėtų atlikti svarbesnį vaidmenį. ES turi paskirti šiam regionui, šiai šaliai specialųjį pasiuntinį. Tai būtų tiesioginis ES indėlis e, sprendžiant konfliktą. Mes norėtume, kad būtų pasiūstas labai aiškus politinis signalas Marokui. Tai būtų naudinga ir pačiam Marokui. Reikia paraginti Maroką išspręsti šį, šią problemą ir būtina užtikrinti teisę vakarų Saharos gyventojams patiems apsispręsti dėl ateities. Ačiū. Pirmininkas, dėkoju. Dabar tik vieną minutę leisiu kalbėti norintiems pasisakyti ponos Milion. Ačiū, ačiū Polisario fronto atstovams už tai, kad jie pristatė savo situacijos vertinimą. Dabar norėčiau paklausti dėl stovyklų. Kodėl jų panaikinimas nevyko taikiai? Ar ekstremistai prisidėjo prie e, šio proceso. Be to, jūs minėjote apie dingusius bežinios asmenės. Taigi, norėčiau sužinoti, ar iš marokiečių pusės taip pat būta aukų, bet to norėčiau paklausti, kaip jūs vertinate tas e, diskusijas e, New York'e, kurios vyksta jungtinių tautų kontekste. Ačiū. Dabar žodis ponui Parnio. Vieną minutę pirmininkė. Ačiū už tai, kad organizuojate šiuos pasikeitimus nuomonėmis. Labai gaila, kad Alžyro e, ministras nesutiko atvykti į e, šiuos pasikeitimus nuomonėmis. Nes man atrodo, kad verta e, keistis nuomonės ne tik tai su Polisario frontu, tačiau taip pat ir su Alžyro atstovais, siekiant e, teigiamo e, vakarų Saharos problemos sprendimo. Visai neseniai apsilankiau Lajuno mieste, tačiau nemačiau tų dalykų, apie kuriuos kalbėjo Polisario frontas. Galėjau apsilankyti minėtoje stovykloje, todėl man nuostabu e, išgirsti iš jūsų, kad e, jungtinių tautų vyriausias e, pabėgėlių komisaro biuras negali patekti į šią stovyklą. Be to, laikausi nuomonės, kad reikia sulaukti atsakymų į kai kuriuos klausimus. Pavyzdžiui, kodėl negalima tęsti tam tikrų humanitarinių iniciatyvų. Vakar vakare gavau informacijos, kad e, Polisario frontas išsiuntė vieną asmenį į Mauritaniją ir buvau nustebęs dėl to, todėl kad kalbant apie E, humanitarinius aspektus, tai e, nedara su Ženevos konvencija. Ačiū. E, man atrodo, jūsų klausimą buvo atsakyta, nors jūs posėdėje nedalyvavote, bet kurio atveju atsakymas buvo pateiktas vakar. Pone Gomes. Ačiū pirmininkė kai dėl išpolių. Europos parlamentas turėtų vykti į Elajuną. Europos parlamento delegacija turėtų apsilankyti šiame mieste ir galėtų vietoje įvertinti, kas atsitiko. Marokas turi pateikti mums informaciją apie žuvusius, apie įkalintus asmenys sužeistus. Mes negalime užmerkti akių dėl to konflikto, kuris dabar vyksta vakarų Saharoje. Tai taip pat yra susijęs su žmogaus teisų e, situacija. Europos Sąjunga yra e, suinteresuota konflikto sprendimu. Nekalbu apie išteklius, kurie yra vakarų Saharoje, nes e, iš jų turėtų naudoti, turėti naudos vakarų Saharos e, žmonės. Neišvelgiu jokios regioninės sinergijos, nes e, toje teritorijoje e, veikia teroristinės organizacijos, iš ten yra verbuojami žmonės. Taigi dabar, pavyzdžiui, aš galvoju apie rytų Timūro pavyzdį, kuris iš tiesų dabar puikiai turi puikius santykius su Indonezija, nors anksčiau e, rytų Timūras taip pat buvo nelegaliai okupuotas Indonezijos. Ačiū, sako pirmininkas, bet prašau laikytis nustatyto laiko, nes dar turime suteikti žodį ponui Alsalekui, kad atsakytų į klausimus. Ačiū pirmininkė. Iš tiesų, situacija labai komplikuota. Negalima sakyti, kad ji yra balta ar juoda. Labai daug žmonių e, prarado gyvybę šiame konflikte. Dabar, kai dėl galimybės vakarų Saharos e, piliečiams pareišti savo valią, Tai galima padaryti tik tai referendumo keliu. Norėčiau sužinoti jūsų nuomonę. Ar galima padaryti pažangą šiame regione? Jūs pasakėte, kad remiate E, Magrebo šalių taikos ir gerovės aspektus. Todėl norėčiau pakal... paklausti, ką būtų galima dar padaryti, jeigu nebus organizuotas e, referendumas. Dabar žodis ponui Pansieriai. Ačiū pirmininkė, labai svarbu, kad šiandieną atvyko Polisario fronto atstovai. Uh, E, Europos parlamentas patvirtino rezoliuciją ir tokiu būdu pareiškė savo norą e, padėti išspręsti klausimą, kuris jau tvyro ilgą laiką. Man atrodo, kad sprendimas yra aiškus - pasmerkti įvykusius dalykus, nors reikia prieš tai atlikti tyrimą, bet to reikia e, ieškoti aktyvaus sprendimo, taip pat ir jungtinių tautų kontekste. ES turėtų vaidinti e, lyderio vaidmenį e, nereikėtų pamiršti vakarų Saharos situacijos, žmogaus teisų ir išteklių aspektų. ES galėtų e, prisidėti prie pozityvaus dialogo. Taip pat norėčiau sužinoti jūsų nuomonę šiuo atžvilgiu. Dėrybos, e, kad jos būtų sėkmingos, reikalingos tam tikros sąlygos. Visų pirma, reikėtų galvoti apie tą regionį konfliktą, kuris dabar yra susidaręs. Tok, ir, e, tokiu, ir šiame kontekste negalime ignoruoti Alžyro. Bet to E, norėtumėm pakalbėti apie bet kokius vienašališkus e, provokacinius veiksmus, nes e, jie taip pat vyksta netgi esant dėryboms. Taip pat pritariu tam, kad būtų uh, E, organizuota Europos parlamento delegacija, kuri galėtų vietoje įvertinti įvykius. Na, man atrodo, kad tam būtų galima pritarti. Tai yra delegacija, kuri neturėtų kažkokių iš ankstinių nuostatų, bet įvertintų esamą situaciją. Iš tiesų reikia sukurti tokias sąlygas, kuriuose ES vaidintų e, lyderio vaidmenį sprendžiant e, konfliktinę situaciją. E, mes jums galime skirti penkias minutės, prašome. ¿Cuáles son las... Eh, por, qué, ¿Por qué el campamento, en una pregunta, por qué el campamento fue destruido? Jūs klausėte, kodėl buvo e, išardyta ši stovykla. Iš tikrųjų, tai yra reikalo esmė. Buvo taiki demonstracija, taikus protestas ir ši stovykla gyvavo apie mėnesį. E, organizatoriai dėrėjosi su Maroku daugiau nei mėnesį ir delegacija iš stovyklos po, po mėnesio buvo apkaltinta. kad tai yra tiesiog nusikaltelių grupuotė. Dabar jie turės stoti prieš karinį tribunolą. Po mėnesio, kurio metu e, Maroko karalystės atstovas žiniasklaidoje sakė, kad štai mes derame su savo broliais, deramės su šios stovyklos organizatoriais, kurie iš tikrųjų pateikė pagrystus socialinius prašymus, o dabar Marokas visiškai pakeitė savo versiją. O dėrybos Dėrybose iš tikrųjų nieko ten nesiderėjome, kadangi Marokas visiškai nenorėjo dėrėtis. Jis norėjo primesti savo norus. O autonomijos pasiūlymas kurį Polisario frontas priemė kaip galimybę nuo 2003, kai Jamesas Bakeris pasiūlė savo projektą pateikė jį saugumo tarybai ir Polisario frontas jam pritarė, taigi mums visai nekyla saugu, sunkumo priimti autonomijos galimybę, bet tai buvo mums primesta kaip Maroko noras ir visiškai neapsvarstant kitų galimybių. E, tai lyg šiandien pasakytume Pietų Sudanui, kad e, referendumas Pietų Sudane gali e, vykti tik tada, jeigu balsuosite už prisijungimą prie Sudano. Tai nesąmonė. Taigi referendumas, kuria, kurį prieėmė Marokas 99 metais, turėjo leisti pasirinkti tarp nepriklausomybės ar priklausimo Marokui. O dabar Marokas nebenori dėrėtis, nori primesti savo pasiūlymą. Taigi mes, aišku, dalyvaujame dialoge, tačiau pavyk, nepavyksta toli kur nors nueiti ypač kai tam tikri žmonės saugumo taryboje ir toliau gina Maroką. Ir aišku, kadangi studijavau Prancūzijoje, aš labai gerbiu prancūzus ir prancūzų kultūrą, o gaila, kad Alžyro ministro šiandien čia nėra. ir būtų gerai, jeigu būtume paprašę Marielijot irgi dalyvauti, nes Prancūzija teikia labai didelę paramą Marokui, taip pat ir ginklus. Ir pasakysiu atvirai, Alžyras teikė paramą Polisario frontui ir toliau ją teikia ir to fakto neslepia. Jie ir Namibijai, ir kitiems išsilaisvinimo judėjimams teikia paramą taip pat ir palestiniečius Alžyre jie remia. Alžyras turi sieną su vakarų Sahara ir taip pat su Maroku. Taigi čia turime kalbėti apie principus ir žmogaus teisės. Dabar kodėl nebuvo jungtinių tautų atliktas surašymas, gyventojų surašymas. Aš turiu jums paprieštarauti garbus parlamento narį, jie kaip tik taip ir yra padarę. Marokas trukdo atlikti įvairiausius veiksmus. Yra susitarimas tarp, ma, dėl šeimos narių apsilankimo tarp Vakarų Saharos ir Maroko gyventojų, bet Marokas užkirta kelią tokiems vizitams. Marokas taip pat neleidžia įvairių kitų šalių atstovų delegacijoms apsilankyti šalyje. E, taip pat Marokė buvo įkalintas policini, policininkas. Tai, kas įvyko vakarų Saharoje, E, nebuvo priimtina. Vienas pareigūnas e, norėjo vykti į Mauritaniją, bet Polisario frontas tam nepritarė. Jūs patys galite su juo pasikalbėti ir mes, Polisario frontas, visiškai dėl to neturėsime jokių problemų, kad jūs apsilankysite išlaisvintoje zonoje kurią kontroliuoja Polisario frontas. Visi parlamento nariai gali apsilankyti toje zonoje. Tačiau norėtume, kad Europos parlamento nariai atvyktų kaip delegacija. Norėtume, kad apsilankytumėte ir Alajūne. Galite atvykti ir pamatyti patys situaciją. Galite apsilankyti šeimose gyvenančiose Alajūne ir kitur, kad pamatytumėte, kas vyksta. Sakau, man pasakė, kad jau turiu baigti, bet ponia Gome, aš noriu Jums pasakyti, kad e, mes e, sveikiname Portugaliją, kadangi ir taip pasakysiu ir kolegai ponui Anijos, kad Portugalija tikrai vykdė savo atsakomybę rytų, prisėmė atsakomybę rytų Timore. Ir noriu pakartoti, kad mes raginame, jog būtų surinktas referendumas, kaip galima greičiau. Taip pat norėčiau pateikti pavyzdį, kad geriau suprastumėte, apie ką kalbu. Marokas pasiūlė e, iš vienos pusės autonomiją ir taip pat referendumą. Tačiau tai yra labai dviprasmiška pozicija. Alsari žmonės būtų vienintelė tauta pasaulyje, kuriems nebūtų leista balsuoti referendume. O kodėlgi taip, taip vyksta? Žmonės sako, kad turėtume e, vengti mikrovalstybių susikūrimui pasaulyje. Tačiau geografiškai tokių ir demografiškai valst, pasaulyje yra daug tokių valstybių, jos net yra jungtinių tautų narės. narės. Arabijos pusėsalyje, Karibų jūros regione, net Europoje yra tokių mikrovalstybių, taigi mes visiškai nesuprantame, kodėl e, kai kurioms valstybėms leidžiama būti mažoms, bet kitoms ne. Taigi, Marokas ir referendumas. Pirmininkas jau mane sustabdė, tai turiu baigti. Ačiū. Labai atsiprašau, kad neturėjome laiko toliau padiskutuoti šiomis temomis ir atsakyti į visus klausimus. Kaip žinote, šiandieną surengėme šį susitikimą su jumis, o Maroko užsienio reikalų ministras jau buvo prisėmęs kitus įsipareigojimus, todėl negalėjome išsamei apsikeisti nuomonėmis. Tačiau darbas tęsiasi, kolegos išsakė įdomių pastebėjimų Ir aišku, mums buvo labai naudinga pasikalbėti su jumis, linkime jums visokiojo pasiekmės ateityje. Ir vėliau šiandieną susitiksime ir su jūsų kolega. Ačiū. Thank you.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 Bene, grazie per eh, la velocità con cui lascerete. Kągi. Dėkoju, ponios ir ponai. Turime vos kelias minutės pasiruošti pereiti prie kito darbo tvarkės klausimo. pas mus dalyvauja Irako delegacijos nariai. Aš norėčiau pats pakviesti delegacijos pirmininką, poną Stevensą, prisijungti prie mūsų. Mūsų komitetas labai džiaugiasi galėdamas pasveikinti specialų Junktinių tautų generalinio sekretoriaus atstovą Irake, poną Ed Melkert. Jo lankymasis Europos parlamente yra tikrai labai laiku Atsižvelgiant į tai, kas vyksta Irake prieš porą savaičių, Irako parlamentas prezidentas apkaltino ministrą pirmininką, įpareigojo ministrą pirmininką Almalikį suformuoti naują vyriausybę. Jusan Unaefi tapo parlamento pirmininku. Taigi matome, kad yra paskirti pagrindiniai pareigūnai šalyje ir mes turėtume optimistiškai žiūrėti į įvykių raidą Irake. Tačiau neturėtume pamiršti to, kas vyko rinkimams pasibaigus Irakas buvo patekęs į aklavietę, dabar viskas yra išspręsta. Aš tikiuosi, kad Irako institucijos sugebės užtikrinti saugumą, vystimasi ir galiausiai įtvirtins klėstėjimą šalyje, kuri tiek daug kentėjo. Irako stabilizavimas yra tarptautinės bendruomenės tikslas. JAV kovinių pajėgų išvedimas yra kitas tikslas. Yra numatyta jau kitais metais išvesti pajėgas. Žinoma, kyla daug problemų Irako saugumo pajėgoms, kurios turi įveikti daug iššūkių tiek saugumo, tiek politikos, tiek ekonomikos ar socialinių reikalų srityse. Irako vyriausybės programa jau yra parengta, 2003 metais ES skiria daugiau negu milijardą eurų įvairioms humanitarnės pagalbos programoms vykdyti, taip pat Irako rekonstrukcijai ir vystimui. ES taip pat numatė pagalbą partnerystės ir bendradarbiavimo sutartyje, kurią pasirašė su Irako valdžia. Europos parlamentas gavo oficialų prašymą pritarti tokiam darbui ir ponas Mauro imsis šio klausimo asmeniškai. Prieš suteikdamas žodį jums norėčiau pasinaudoti galimybę ir visų kolegų vardu padėkoti Jums už jungtinių tautų atliktą darbą tokiomis sudėtingomis aplinkybėmis. Taigi, ponė Melkert, žodis jums. Chairman, um, thank you for your... Ačiū pirmininkė. Dėkoju už malonius žodžius išsakytus man ir mano kolegoms, kurie dirba sudėtingomis sąlygomis Irake. Situacija Irake yra tokia, galime fiksuoti pažangą, tačiau Žinoma, Irakas susiduria su, tokio, su problemomis. Irakas pasiekė labai svarbu savo vystimosi procese momentą ir labai džiaugiuosi šiandieninę galimybę pasidalinti su jumis svarbiais faktais ir savo nuomonę apie situaciją Irake Europos Sąjunga ir jos valstybės narės dalyvauja Irako atstatymo procese, taip pat siekia normalizuoti situaciją Irake. ES dirba kartu su tartutinė bendruomenė ir skatina Irako integraciją platesnėme regione ir skatina bendradarbiavimą tarp Irako ir Europos. Pradžioje norėčiau pakomentuoti politinį procesą. Iš tiesų, šiais metais politinis procesas buvo labai svarbus. Prieš vienerius metus buvo patvirtintas rinkimų įstatymas. E, procesas rengiant įstatymą buvo ilgas. Galiausiai įstatymas buvo patvirtintas ir tai buvo labai svarbus momentas, leidęs užtikrinti perėjimą nuo vienos išrinktos vyriausybės kitai. Ankstesnė vyriausybė buvo rinkta prieš ketverius metus. Taigi mes matėme, kad Irake įsigali suverenus teisinis procesas ir tą tik patvirtina rinkimų įstatymo patvirtinimas. Vėliau vyko rinkiminė kampanija, ji buvo kur kas atviresnė negu kad anksčiau. Žinoma, reikia pažymėti, kad buvo ir incidentų, bet jie neturėjo įtakos rinkėjų aktyvumams rinkimo dieną. Rinkėjų aktyvumas siekia 62-63 procentus. Tai yra tikrai didelis aktyvumas. Irako žmonės džiaugiasi gauta galimybę balsuoti. Vėliau buvo skaičiuojami balsai. Tas procesas užtruko labai ilgai, bet balsai buvo suskaičiuoti tinkamai, nors buvo pateiktas skundas perskaičiuoti balsus, todėl galutiniai rezultatai buvo paskelbti tik gegužės mėnesį. Suskaičiavus balsus prasidėjo ilgai trukęs vyriausybės formavimo procesas. Ir tokio proceso Irako valdžia dar nematė nieko met. Procesas buvo organizuotas pagrindinių laimėjusių blokų ir netgi dabar procesas nėra iki galo užbaigtas. Nors reikia pasakyti, kad procesas artėja į pabaigą. Labai atsargiai renkuosi žodžius, nes sunku nuspėti, kaip viskas baigsis, bet atrodo, kad procesas tikrai netrukus turėtų būti užbaigtas. Ir aš galiu pasakyti, kad ponas Almaliki buvo paprašytas prezidento tęsti savo kaip ministro pirmininko pareigas. Žinoma, dar vyksta dėrybos dėl likusių neišspręstų klausimų. Klausimus sprendžia visos pagrindinės rinkimus laimėjusios partijos įvairiose susitikimuose, kurie vyksta nuo lapkričio mėnesį. Taip pat yra svarstomos ministerijų vadovų pareigybės, kandidatūros. Taigi procesas užtruko. Ir tai, aišku, sutrukdė Irakui vykdyti savo vidinės reformas šalyje, toliau atstatant šalį ir užtikrinant ekonomikos augimą, kovą su skurda, skurdu ir siekiant kitų prioritetų. bet kita vertus galima pasidžiaugti, kad perėjimas prie kitos valdžios buvo be didesnių trūkumų. Gerai yra tai, kad visos partijos įsipareigojo laikytis konstitucinio proceso formuodamos naują vyriausybę. Galima aišku spėlioti, kaip skirsis, kuo skirsis naujoji vyriausybė nuo ankstesnės vyriausybės, nes galima išvelgti tam tikrą testinumą, kalbant apie tam tikras pareigybės vyriausybėje. tačiau galima tikėtis kitokio jėgų balanso, kadangi sunitai gaus daugiau vietų, sadro atstovai taip pat turės daugiau galios ir aš tikiuosi, kad atstovų taryba, parlamentas imsis didesnio vaidmens bendradarbiavimo procese. Dar nežinomos taryb, nacionalinės tarybos detalės, tačiau ši taryba vienis pagrindinės partijas, pagrindinius blokus ir užtikrins geresnę jėgų pusiausvyrą negu kad matėme per pastaruosius metus. Tačiau tokios yra mūsų viltis ir spekulacijos, bent jau dabar neaišku, kuo šis procesas baigsis. Susitarimas dėl naujos vyriausybės bus labai svarbus, sprendžiant saugumo problemas šalyje Žinoma, kad saugumo padėtis šalyje pagerėjo lyginant su tais labai sudėtingais 2006, 2007, 2008 metais. Tačiau žuvusių sužeistų žmonių skaičius 2010 metais nelabai pasikeitė nuo 2009 metų. Ir žinoma, kad Tai kelia mums didelį susirūpinimą. Daugelis stebėtojų žino, kad Irako saugumo pajėgų pajėgumai sustiprėjo. Tai aišku yra labai svarbu rengiantis 2011 metams kai remiantis dvišaliais Irako ir JAV susitarimais visos JAV pajėgos turėtų būti išvestos iš šalies. Ypatinga dėmesį susirūpinimą, kalbant apie saugumą, kelia mažumos Čia kalbu apie krikščionių mažumą ir Ninvą mažumą Bagdade. Nemažai dėmesio yra skiriama šių mažumų sudėtingai situacijai. Ir aš džiaugiuosi, kad yra pritariama ir mūsų vykdomai veiklai kartu su Iraku mes bandome imtis priemonių, kaip galima labiau apsaugoti šias mažumas. Teigiamai nuteikia tai, kad Irako atstovų taryba ėmėsi mažumų apsaugos klausimo ir mes su parlamento atstovais ketiname bendradarbiauti gerindami mažumų situaciją šalyje. na, nepamirštant to, kas Irake vyko nuo 2003 metų, reikia pasakyti, kad e, Irakas turi užtikrinti ekonomikos augimą, užsienio investicijas, vietinės investicijas. Irakas turi kovoti su skurdu. Skurdas kamuoja 25 procentus Irako gyventojų. Žinoma, aš dabar šio klausimo nedetalizuosiu, tačiau tikiuosi, kad situacijai Irake pagerėjus, Irakui turint stabilę politinę valdžią, Irakas galės vykdyti savo darbo atverkį ir tikiuosi, kad 11 metai bus kur kas našesni negu kad ankstesnėji metai. Dabar keletą žodžių apie jungtinių tautų vaidmenį Irake ir ES vaidmenį. Jungtinių tautų vaidmuo yra grindžiamas Junktinių tautų saugumo tarybos rezoliucija 1770 patvirtinta 2007 metais. Mūsų įgaliojimai yra gavus Irako vyriausybės prašymus teikti pagalbą ir užtikrinti žmogaus teisų laikymasi, prisidėti prie politinio proceso ir vykdyti humanitarinės ir vystomasias politikas. Mes palaikome ryšius su vyriausybė, parlamentu ir pilietinė visuomenė, tačiau turiu pabrėžti, kad remiantis susitarimu mes veikiame atžvelgdami į Irako vyriausybės prašymus. Ateityje jungtinės tautos daugiausia dėmesio skirs politinio proceso palaikymui, kurio tikslas yra užtikrinti stabilumą ginčytinose teritorijose visų pirma. Čia kalbu apie arabų ir kurdų bendradarbiavimą. Mes taip pat ketiname prisidėti prie Irako ir Kuveito santykių stabilizavimo. Tokiu būdu sieksime, kad būtų panaikintos sankcijos pagal septintąjį skyrių. kurios sieja Iraką su Persijos įlankos karu. Taip pat skiriamsime dėmesio konstitucijos pataisoms. Mūsų įgaliojimai žmogaus teisų srityje sudaro mums galimybę nuolat teikti ataskaitas apie žmogaus teisų situaciją ir žmogaus teisų pažeidimus Irake bei siūlyti mums sprendimus. Taip pat stebime Ašrafo stovykloje susiklošiusią situaciją ir nuolat sustinkame su vyriausybės atstovais, kad būtų galima gerinti susidariusią humanitarinę padėtį stovykloje. Ir žinoma, visuomet primename Irako vyriausybei, kad būtina laikytis tam tikrų humanitarinių principų. Ir galiausiai ES vaidmuo. Mes džiaugiamės geru bendradarbiavimu su ES delegacija bei valstybėmis narėmis. Mes tikimės, kad ES ir toliau teiks paramą Irakui, padedama vykdyti rekonstrukciją Irake ir atstatymą. Ir aš tikiuosi, kad e, žvelgiant į ekonominius interesus, į energetikos politiką bei sieki proteguoti savo vertybės bei užtikrinti konstitucinę ir demokratinę pažangą, ES yra stipri Irako partnerė ir mes siekiame bendradarbiauti su ES institucijomis, siekdami šių tikslų. Ačiū. Ačiū. Dabar norėčiau suteikti žodį, žodį Stevenson, kuris e, yra santykių su Iraku delegacijos atstovas. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti Jums už Jūsų iniciatyvą organizuoti šį e, sustikimą su ponu Melkertu. Mums tai yra puikia galimybė e, mūsų delegacijai santykiams su Iraku dalyvauti šiame klausime. Savo delegacijos vardu norėčiau pasakyti, kad mes vertiname jūsų e, atliekamą darbą tokiuose sudėtingose e, sąlygose. Kaip jūs žinote, mūsų delegacija e, buvo E, įsteigta 2008 m. vasario mėnesį. Visų pirma, tai buvo tokia ad hoc delegacija, tačiau po įvykusių parlamento rinkimų mes tapome e, pilna teisė delegacija santykiams su Iraku. Ir tai rodo, kaip mes norėtumėm pagerinti e, bendradarbiavimą su Iraku ir ES. Pirmininkas jau pasakė, kad ES e, skyrė daugiau ne vieną milijardą eurų e, nuo 2004 metų, kad e, Irako atstatymo darbams. Tai rodo, kad iš tiesų mes norime, kad sugrįžtų laisvė, saugumas ir taika tose teritorijose, iš kurių pabėgo dauguma E, žmonių į kaiminę šalis, kad tie žmonės galėtų sugrįžti į savo gimtasias vietas. Be to mes e, žinome, pavyzdžiui, kaip Iranas kišasi į Irako vidaus e, klausimus. Tikėkime, kad visa tai pasibaigs, kai bus suformuota nauja vyriausybė. Džiaugiuosi, kad Jūs pasakėte, kalbėjote apie jungtinių tautų interesą apsaugoti mažumas, nes tai yra visų interesų vardan, kad naujoji vyriausybė taikytų tokį požiūrį, kad būtų apsaugotos ne tik krikščionių, bet ir kitos e, mažumos, kurios dabar e, pastarysiais mėnesiais e, patiria didžiulis spaudimą. Greičiausiai jūs žinote, kad e, pereitą savaitę buvo e, parengta rezoliucija, kuri buvo patvirtinta Europos parlamente Strasbūre dėl išpolių e, prieš krikščionių mažumas Irake. Taip pat mes pasmerkėme tam tikrų asmenų nubaudimą mirties bausme. Norime, kad būtų paskelbtas mirties bausmės moratoriumas tiek Irake, tiek kitose šalyse. Taip pat 401 parlamentaras pasirašė e, raštu deklaraciją dėl Ašracho stovyklos ir džiaugiuosi, kad jūs apie ją kalbėjote savo įžanginėje kalboje. Mes e, nuogastaujame, kad šioje stovykloje žmonės negali e, gauti e, medikų priežiūros paslaugų, paslaugų todėl kad e, stovykloje yra pastatyti keliasdešimt garsiakalbių, per kuriuos yra uh, E, transliuojama propaganda. Taigi šioje stovykloje yra pažeidžiamos e, žmogaus teisės ir norėtumėm paraginti jūs teikti šiems žmonėms paramą. Mes e, gavome tokios nepatvirtintos informacijos, kad Irako kariuomenė planuoja išpolį šioje stovykloje na, galbūt sureaguojant į tą Europos parlamento parodytą e, suinteresuotumą šio klausimu. Taigi kreipiuosi pona Melkertą, kad e, būtų išvengta tokios e, žmogaus humanitarnės krizės. Ačiū. Dabar norėčiau suteikti žodį ponui Maurui, kuris parengė pranešimą Irako klausimu. Ačiū pirmininkė, galbūt e, kalbėsiu netgi trumpiau nei dvi minutės. Norėčiau pakalbėti apie du detalius dalykus. Visų pirma, e, vyriausybių vaidmuo Irako destabilizavimo procese. Norėčiau sužinoti, ką jūs manote apie tai. Ar egzistuoja kažkokia e, jūsų organizacijos atstovaujama strategija šiuo e, atžvilgiu. Bent jau atsižvelgianti tai, kad Irako e, kaiminės, keturios kaiminės siekia šios šalies destabilizavimo, yra sustiprinti teroristiniai veiksmai. Ir būtent tos kaimininės e, šalis yra bando tiesiog nuslėpti tai, kaip elgesi. Antras dalykas. Norėčiau pakalbėti apie krikščionių klausimą, nes negalima vertinti krikščionių kaip mažumos. Šimtai tūkstančių žmonių yra išsiusti iš šalies ir tai prisideda prie šalies situacijos destabilizavimo. Atkreipti dėmesį reikia į tai, kad šiaurėje e, dauguma E, kaimelių bando patys kažkaip apsiginti. Taigi norėčiau sužinoti, ką Jūs manote apie prezidento Talibanį e, sprendimą apgyvendinti visus krikščionius vienoje provincijoje, kad būtų išvengta problemų. Dabar norėčiau suteikti žodį ponui Melker, prašome. Ačiū. Gerbiamas pirmininkė, norėčiau padėkoti ponui Stevenson ir jo delegacijai už tai, kad jie e, domisi įvykiais Irake. Labai svarbu, kad Europos parlamentas e, rodo nuolatinį dėmesį, susidomėjimą. Tęsime bendradarbiavimą su jumis ateityje. Žinome, mes E, atkreipiame dėmesį į visas, e, visus nuogastavimus, kurie buvo išrišti ypač dėl ašrafo stovyklos. Dabar ką mes darome? Mes stebime situaciją. Kiekvieną savaitę organizuojami vizitai į šią stovyklą. Bendraujame su visais, įskaitant ir e, vietos gyventojus Ir matome, kad dabar yra įsteigtas tam tikras Ašrafo komitetas Bagdade, kuris būtent atsakingas už šio klausimo sprendimą. Be to, yra galima e, susisiekti su stovyklos gyventojų atstovais 24 valandas per savaitę. Ir aišku, kai kyla problemų, mes esame informuojami ir iš karto informuojame valdžios institucijas, neslėpdami mūsų nuogastavimų, jeigu yra tam priežasčių. Pavyzdžiui, buvo kalbama apie garsekalbius, kurie dabar yra pastatyti šioje stovykloje. Pritariu jūsų uh, pasisakymui, kad iš tiesų šie garsiakalbiai, jų buvimas nėra prasmingas. Ir todėl nuo pat pradžių mes prašėme Irako vyriausybės užtikrinti, kad tokių garsakalbių nebeliktų stovykloje. Tai yra vienas iš pavyzdžių, kur mes iš tiesų bandėme daryti viską, ką galėjome, kad pristatytumėm poziciją, e, kuri pagrįsta E, žmonių teisų pagrindiniais principais. Na, mes žvelgiame į visą tai konkrečiai per humanitarinę prizmę, o kai dėl politinių dalykų, tai aišku, Irako vyriausybė turi priimti e, atsakomybę, o mes iš savo pusės bandėme užtikrinti bendravimą, e, tarp Irako vyriausybės, tarp Bagdado valdžios institucijų, ieškant e, sprendimo šiam klausimui, kuris iš tiesų yra labai sudėtingas iš daugelių aspektų. Taigi norėtumėm sužinoti taip pat ir jūsų nuomonę šio klausimu. Dabar dėl to, ką pasakė ponas Mauro. Na, jungtinių tautų e, specialusis atstovas negalėtų e, kalbėti apie atskiras valstybės narės. Todėl norėčiau pasakyti, kad mes esame gavę įgaliojimus, kad turėtų būti skatinamas bendravimas tarp Irako ir kaimininių šalių. Tačiau, aišku, visa tai turi būti daroma konstruktyviai. Dabar dėl to, ką mes pastebėjome viso politinio proceso metu. Aišku, egzistuoja bendravimas tarp Irako valdžios institucijų regione Buvo daug pasakyta idėjų dėl, politinių, dėl politinio proceso pokyčių. Tai gali būti e, konstruktyvaus bendradarbiavimo pavyzdys, kad aukštų lygių Irako valdžios atstovai bendrauja su e, kaimininių regiono šalių atstovais. Tačiau yra tam tikri dalykai. Tai yra, kokį poveikį daro kaiminių šalių veiksmai. Mes ir toliau iš jungtinių tautų prašome, kad kaimininės šalis dalyvautų konstruktyviame ir pozityviame procese, kurio tikslas yra e, saugumo užtikrinimas, kova su smurtu ir ekonominio bendradarbiavimo skatinimas. Dabar, kai dėl krikščionių iš tiesų pasižymėjau jūsų pasisakymą, mes bendravome e, su visais, įskaitant ir prezidentą Talibanį, ieškome sprendimą. Mes siūlėme, kad būtų sukurtas mažumų e, komitetas, kuriame būtų e, visų suinteresuotų asmenų atstovai. Taip pat aptarėme šį klausimą su tarybos atstovais ir sutinku su jūsų abejonėmis, kad būtų rasta galimybė pilnateis, pilnateisiškai krikščionėms dalyvauti Irako visuomenėje. Daugelį metų e, įvairios mažumos sugebėjo sugyventi. Ir ši problema yra aktuali ne tik krikščionės, bet ir kitoms mažumoms. Dabar ponia Gomes, vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti e, ponui Melkert E, taip pat ir jo pirmtakui. Taigi norėčiau sužinoti, dėl jung, ar jau jungtinės tautos, jų e, darbuotojai gali laisvai judėti po šalį, nes man atrodo, kad tokia taip nebuvo 2008 metais ir e, jungtinių tautų nuosavų patalpų buvimas yra labai aktualus klausimas. Bet to norėčiau užduoti klausimą. Dėl projektų įgyvendinimo skirtų teisės viršienybės principo tvirtinimui. Ar yra bendraujama su vidaus reikalų ministerija? Bet to norėčiau pakalbėti apie sąsają su nevyriausybinėmis organizacijomis. Visomis, ne tik ES. Toliau Dar vienas dalykas, man atrodo, visai neseniai įvyko tam tikrų įvykių susijusių su e, ekonominiais aspektais. Pavyzdžiui, ką galėtume pasakyti apie dujas, dujų sektorių ir taip toliau. <clears throat> Dabar kolega Arlakė vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, apie krikščionių persekiojimą Irake. Šio, šie persekiojimai vyksta Irake prieš religinę bendruomenę, ar tai greičiau yra kažkokia sekt, kažkoks sektorinis smurtas, sektinis, atsiprašau, smurtas, kuris vyksta kažkam kitam pageidaujant. Ir antra, šalies atstatymas, tarptautinė pagalba. Mūsų netenkina tai, kaip tarptautinė pagalba teikiama Afganistanui. Norime sužinoti, ar Irake vyksta tokie patys korupcijos skandalai. Ir paskutinis klausimas. Smurto sumažėjimas pastaruoju metu Irake buvo pasiektas dėl veiksmingesnio Irako policininkų apmokymo, ar taip yra dėl kitų veiksnių. Ačiū. Ačiū, ponė Arlakė. Dabar ponas Landsbergis vieną minutę. E, Pone specialusis atstovę. Mano klausimas yra apie jungtinės tautas. Europos parlamentas ką tik priemė rezoliuciją dėl situacijos Ašraf e, stovykloje ir ragino jungtinės tautas teikti apsaugą tiem tūkstančiam žmonių, kurie yra apgultyje. Šie pabėgėliai, nepaisant to, kad pripažinti saugotinais asmenimis, nuolat patiria grasinimus iš išorės, įskaitant ir psichologinį terorą e, su tais garsiakalbiais, kurie jau buvo minėti. O fiziniai išpoliai, taip pat žudimai ir pagrobimai taip pat vyksta. Amerikiečiai išvyko, nepaisant ankstesnio susitarimo juos ginti. Irakiečiai yra prieš juos, žaisdami kartu su Teheranu. E, ir ten e, revoliucinė armija yra pasiruošusi pulti. Tačiau dabar yra klausimas, kiek patikima, patikimos yra jungtinės tautos. Jungtinės tautos e, siek, lieka kabutėse e, gynėjais ir iš tikrųjų nusipelnys patyčių, jeigu nieko veiksmingai nepadarys. Mm, reikia vengti Darfūro tra tragedijos. Ir reikia vengti, kad jungtinės tautos taip pat būtų, atsidurtų pažemintoje situacijoje. Prašau, pasidalinkite su mumis jūsų nuomonę e, apie situaciją jungtinėse tautose. Ačiū ponui Landsbergiui. Dabar ponui Botskurt vieną minutę. Dank u wel, voorzitter. Uh, welkom in deze commissie, meneer Melkert, landgenoot. Ačiū pirmininkė. Sveiki atvykę eh, į šį komitetą, ponė Melkert. Turiu du klausimus. Minėjote krikščionių klausimą. Ir eh, taip pat kalbėjote apie rinkimų procesą, kaip jisai visai neblogai pavyko. Uh, matome, kad mažumos yra demokratiškai ginamos, tačiau kyla kitų mažumų problemos, žmonės pe, atbė, pasitraukia į Iraką, tie, kurie gyvena Ašraf stovykloje. Ir jau aštuonis mėnesius buvo nagrinėjami tam tikri klausimai, taigi Taigi kokie dabar yra planai? Antras klausimas - saugumo situacija šalyje. Jūs minėjote, kad šalyje saugumo situacija pagerėjo, tačiau vis dar lieka, vis dar lieka problemų. Taigi kokia situacija dabar? Ačiū, ponė Boskort. Dabar ponas Vidal Kvadras vieną minutę. Ačiū, kad atvykote į šį komitetą tikrai labai laiku. Mes visi dėkojame už jūsų darbą misijoje Irake. Norėčiau paklausti konkretaus klausimo apie dalyką, kurį jau minėjo kiti kolegos. Tai būtent yra situacija mm, pabėgėlių stovykloje Ašrafe. Dabar, ponė Melkert, šioje stovykloje situacija yra tokia, kad žmonės kenčia tikrai didelius sunkumus, e, vaistai negali pakliūti, kit, kit, kiti produktai negali pakliūti į, į stovyklą, būti įgabenami, tie garsiakalbiai nuolat veikia, tai yra psichologinis teroras e, neleidžiama šeimos nariams apsilankyti, parlamentarams neleidžiama apsilankyti, tai yra humanitarinių teisių pažeidimas Irako žmonės persijėmė e, atsakomybę dėl šios e, stovyklos iš koalicijos pajėgų, dabar ne, ne, nesilaiko tos atsakomybės. Ateityje net gali būti įvykdytas išpolis, baisesnis nei praėjusių metų Liepos išpolis, kuomet 11 žuvo, 36 buvo paimti įkaitais ir šimti sužeista. Jei įvyktų dar vienas išpolis, dar baisesnis išpolis, tai būtų tikrai skerdynės, taigi raginu jūs, prašau, suburkite nuolatinę mm, stebėtojų komandą pačioje, tarp iš pačių gyventojų, pačioje stovykloje ir reikia užtikrinti koalicijos pajėgų apsaugą, nes kitokiu atveju kyla pavojus, kad kils tikros skerdynės ir, ir jos bus ant, guls ant mūsų sąžinės. Ponas Maier, vieną minutę. Ačiū. Pirmininkė, norėčiau padėkoti ponui Melkertui, nors jis dėja manęs turbūt nemato, nes kamera mane užstoja. Ačiū kad atvykote ir papasakojote mums apie jungtinių tautų vaidmenį šioje sudėtingoje situacijoje, kai jau laukiame aštuonis mėnesius, kol galų gale pono Nurio, Nuris Almalikis galės suburti vyriausybę ir tikimės, kad, mėnesio, kad šio mėnesio viduryje jis, jam tai pavyks. Norime žinoti Ar bus laikomasi Libano tipo formulės, kai vyriausybė bus sukurta iš įvairių etninių grupių mm, atstovų? Ar manote, kad tai tinkamiausia formulė būtų, nes ji turi ir savo pavojų? Ir e, pa, anot tarptautinio Raudono kryžiaus komiteto humanitarinė situacija civiliams gyventojams yra tikrai labai sudėtinga išlieka. Ir pono Almalikiai pareiškimai leidžia suprasti, kad jis pasisako už tai, kad okupacinės pajėgos išvyktų iš karto Ką Jūs apie tai manote? Dešimt minučių atsakymams skiriame. Ačiū. Uh, much, um... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pradėsiu nuo paskutinių komentarų. Aš negaliu komentuoti ministro pirmininko Almalikį pasisakymo, nes tai yra jo atsakomybė. Dėl bendros humanitarnės situacijos, manau, reikėtų daryti skirtumą tarp šalies regionų. Skirtumai akivaizdus Kurdistano regione, šiaurinėje dalyje ir kitose Irako zonose, kurios yra santykinai saugios. Yra regionų, zonų, kur incidentų yra nemažai kur incidentai yra stebimi kiekvieną dieną ir yra kitų regionų, kur išpoliai pasitaiko rečiau. Bet apskritai išpolių skaičius sumažėjo lyginant su tais tamsiaisiais ankstesniaisiais metais. Negalima sakyti, kad visas Irakas yra nesaugi zona. Žinoma, yra teritorijų, kur saugumą įtvirtinti yra sunkiau. Pone Boskurt kalbėjo apie grįžtančiųjų situaciją. Galima nagrinėti tuos grįžusiųjų atvejus atskirai ir aš manau, toks ir būtų pats tinkamiausias metodas, sprendžiant grįžtančių pabėgėlių ir perkeltųjų asmenų klausimus, nes pabėgėliai ir perkeltieji asmenys išlieka problematiškas klausimas. Aš labai akivai, atsargiai lyginčiau politinius procesus Irake su Libanu. Iš tiesų, politinio proceso bruožai Irake yra sui generis ir bus vertinami būtent tuo pagrindu. reikia pasakyti, kad dirbama vadovaujantis konstitucija ir aš nežinau, kuo baigsis vyriausybės formavimo procesas. Galima tik spėti, kas nutiks artimiausiu metu. Tik laikas parodys. Norėčiau padėkoti vicepirmininkui Vidal Quadras už jo nuolatinės pastangas keliant reikšmingus klausimus. Galiu jį patikinti, kad visi jūsų signalai, prašymai, reikalavimai ir jūsų kolegų reikalavimai yra labai rimtai svarstomi. Mes atliekame stebimą į darbą ir stengiamės jį atlikti kaip galima geriau klausiausi pono Landsbergio apie jungtinių tautų paramos misiją Irake. Mūsų įgaliojimai yra riboti. Žinoma, mes vadovaujamės pagrindiniais žmogaus teisų instrumentais. Čia negali būti jokių kompromisų. Mes labai glaudžiai bendradarbiaujame su vyriausiųjų komisaru žmogaus teisų klausimais, kurio įgaliojimai yra proak... labiau aktyvus. Mes taip pat nuolat palaikome dialogą su Irako vyriausybė ir Irako parlamentu. Ir norėčiau pasakyti, kad šis klausimas rūpi ne tik tarptautiniai bendruomeniai, net ir Irake vyksta debatai ir dialogas. Dabar yra formuojama vyriausybė, ji bus platesnio, platesnės apimties. Ir Irakui šis klausimas taip pat yra svarbus. Mes pirmiausia turėtume gerbti Irako institucijas ir leisti joms atlikti savo darbą, tačiau mūsų bendra atsakomybė yra vadovautis jungtinių tautų principais, visuotiniais principais. Ir dėl to mes atliekame savo stebimąjį darbą, kuris leidžia mums labai konkrečius klausimus kelti uh, bendraujant su Irako valdžios institucijomis. Tačiau žinoma, kad e, galtinė atsakomybė priimant sprendimus priklauso Irakui. Ir mes turime gerbti Irako sprendimus, jeigu jie yra priimami vadovantis visuotiniais žmogaus teisų principais ir humanitarnės teisės principais. Aš negalėčiau atsakyti, ką ketina daryti naujoji vyriausybė, gindama nacionalinės mažumas. Visi politiniai lyderiai susibūrė ir pasmerkė išpolį prieš katalikų bažnyčią įvykdytą spalio mėnesį. Ir egzistuoja toks sutarimas, kad ateityje Irakas turėtų gerbti visus, nepriklausomai nuo jų išpažįstamos religijos. Žinoma, Irake per pastarosius metus daug kas atsitiko ir dėja tie įvykiai paskatino tuos asmenis, kurie siekia tam tikrų sektų interesų imtis e, tam tikrų veiksmų. Turime prisiminti šios šalies e, ilgą istoriją. Nuolat sustinku su žmonėmis, kurie ne visada žino, kokie yra skirtingi interesai. Ir aš e, tikiuosi, kad ta situacija pasikeis na, nežinau, kokia yra situacija su ES e, patalpomis, būstinė. Bet reikia pasakyti, kad e, žinoma būtina užtikrinti didesnį saugos lygį. Aš teigiamai vertinu ES dalyvavimą ir veiklą susitikimus su vidaus reikalų ministru. Ir aš tikiuosi, kad ir naujoji vyriausybė sieks stiprinti teisės viršenybę kaip vieną pagrindinių valstybės principų. Žinoma, daug kas priklauso nuo investicijų į naftos infrastruktūrą. Mes matėme, kad naftos išgavimo apimtis didėja, taip pat yra atliekamos investicijos į turizmo sektorių, tačiau iš esmės Irako ūkio diversifikavimas išlieka problema. Dabar tarptautinė parama ir parama skirta Afganistanui. Irake situacija yra kita. Tarptautinės paramos lygis humanitariniams tikslams, ypač kai atskiriama JAV parama ir kitos tarptautinės bendruomenės parama, tai parama apskritai yra kur kas mažesnė negu kad skirta Afganistanui. Mes dabar vertiname išlaidas kurios buvo padarytos per pastaruosius 6-7 metus, jos sudaro 1,3 milijardus dolerių. Žinoma, korupcija yra probleminis klausimas Irake, skaidrumo indeksas yra labai žemas, Irakas užima e, prastą padėtį tame skaidrumo indekso sąraše ir situacija turi būti gerinama. Galiausiai, ponė pirmininkė, smurtas ir Irako saugumo pajėgos. Esama sutarimo, kad Irako saugumo pajėgų, pajėgumai sustiprėjo, bet sakau, kad vidutiniškai tie pajėgumai padidėjo, sustiprėjo, tačiau situacija yra dar labai netolygi ir nevienoda. Daug ką dar būtina nuveikti, ypač skiriant pagalbą policininkų rengimui. Norėčiau paminėti ES valstybių narių paramą, rengiant tokias programas ir turiu pasakyti, kad tai yra vienas veiksmingiausių būdų siekiant stabilizuoti šalį, siekiant sukurti normalią šalį, kurioje galėtų gyventi žmonės, kurioje investuotojai galėtų investuoti ir kuri būtų kles, klestinti. Žinoma, tokia situacija dar nėra pasiekta. Nepaisant to, mes galime tikėtis optimistinės ateities, nes yra dalykų rodančių, rodančių kad optimizmui atsargaus pagrindo yra. Ačiū. To. Ačiū ponui Melkertui. Tai buvo labai vaisingas sustikimas. Ačiū už tai, kad atvykote. Mes e, bandysime ir toliau e, kalbėti šiomis temomis kitose sustikimuose. Iki pasimatymo. Cari colleghi, oggi continuiamo. Gerbiami kolegos, teskime diskusijas dėl įvykių vakarų Saharoje. Mes e, šį rytą keitėmės nuomonėmis su e, ponu Alsalek, kuris atstovavo Polisarijos frontą. Dabar mums yra suteikta galimybė išklausyti Maroko užsienio reikalų ministrą, poną Fasifyri, kuris e, sutiko pasinaudoti mūsų pakvietimu ir sudalyvauti mūsų posėdėje, aptarti tokią delekačią temą. Ministre, kaip jūs žinote, Europos parlamentas patvirtino pereitą savaitę rezoliuciją dėl e, situacijos vakarų Saharoje. Ir e, žinau, kad e, ši tema sukėlė labai daug e, diskusijų Maroke Turiu pasakyti, kad e, ši rezoliucija e, yra ne kažkokios e, vienos valstybės delegacijos atstovų nuomonė, bet ji yra parengta įvairių frakcijų atstovų. Iš tiesų, na, dabar norėčiau E, pasakyti, kad labai gaila, kad yra e, prarandamos žmonių gyvybės mm, incidentų metu, kurie yra aptariami šiandieną. Taigi norėčiau, ministrė, pareikšti užuojautą Maroko e, aukų e, šeimoms. Tai yra tų žmonių šeimoms, kurie prarado gyvybės minėtų incidentų metu. Dabar norėčiau Jums suteikti žodį 10 minučių, kad taip pat galėtumėm išklausyti ir kitus kolegas. Taigi prašome, ministrė, Jums suteikiamas žodis. Dėkuoju pirmininkė. Gerbiami ponai ir ponios gerbiami parlamento nariai. Man didžiulė garbė šiandieną šį rytą dalyvauti šiame posėdėje, aptariant šią temą. Norėčiau padėkoti AFET komiteto pirmininkui, kad pakvietė mane atvykti į Europos parlamentą. Norėčiau išgirsti jūsų nuomonės, aptarti E, jūsų sakytus komentarus, norėčiau išgirsti taip pat ir jūsų situacijos vertinimą dėl vakarų Saharos klausimo. Bandysiu sutilpti į dešimties minučių laikotarpį. Tačiau dar kartą norėčiau patvirtinti, kad Marokas yra įsipareigojęs E, toliau vystyti santykius su Europos Sąjunga. Tai yra strateginis e, ryšys, kurį, strateginis tikslas, kurio mes siekiame nuo tada, kai e, atgavome savo neatsikomybę. Su tuo sutinka tiek kairiosios, tiek dešiniosios Maroko pajėgos. Man atrodo, kad kuo daugiau turime bendrų sąlyčio taškų su ES, tuo geriau Marokui. Kaip jūs žinote, kalbant apie santykius su Europos Sąjunga, mūsų šalis iš tiesų vaidina labai svarbu vaidmenį įgyvendinant įvairius veiksmų planus. Tačiau kas mums svarbiausia? Svarbiausia, kad Marokas įgyvendintų tuos įsipareigojimus, kuriuos prisijėmė ES atžvilgiu. Tačiau nenorime, kad kaiminė, e, kaiminių šalių politika nesi, turėtų nesikišti į mūsų vidaus reikalus. Vietoj to turėtų padėti mums daryti pažangą. Marokas e, dalyvauja e, taikdariškose misijose, kurioms vadovavo ES. Taip pat e, Marokas e, dirba kartu su ES e, karinėmis pajėgomis Bosnijoje ir Hercegovinoje. Pirm, mes esame pirmoji šalis, kuri e, įkūrė mūsų regione žmogaus teisų komitetą. Bendradarbiaujame su e, nevyriausybinėmis organizacijomis. Taigi Marokas iš tiesų keičiasi, vystosi ir būtent tai e, suteikia galimybę turėti tokį ypatingą ryšį su ES, nepaisant to, kad turime e, sudėtingų ryšių su mūsų kaiminėmis šalimis. Mums kyla e, problemų e, su Alžyru. Be to, kyla taip pat problemų ir dėl artimųjų rytų. Be to, žinote, kokia yra mūsų pozicija dėl vakarų Saharos, kokios problemos kyla e, su Mauritanija, su Nigerija ir kitomis šalimis. Taigi visa tai kelia tokių strateginių iššūkių. Dabar pereikime prie vakarų Saharos klausimo. Jeigu pageidaujate, aš galiu pateikti dokument, dokumentų, kuriuose yra pateikiami istoriniai faktai. Be to, tokiu būdu galbūt būtų atsakyta į kylančius klausimus. Į detalės nesileisiu. Tačiau turiu pasakyti, kad Maroko kolonizavimo laikotarpis buvo ypatingas, nes pietuose e, šalį buvo kolonizavę e, ispanai, pietuose prancūzai. Taigi, atsižvelgiant į visat, visus tuos kolonizavimo užkolisius. Mūsų nepriklausomybės atgavimo procesas taip pat buvo mm, palaipsnis. Dabar kalbant apie vakarų Saharos teritoriją. Ji e, ne tik apima teritoriją žinoma kaip vakarų Sahara, tačiau ir e, kitas teritorijas, kurios anksčiau priklausė e, ispanų kolonijoms ir dabar kurias mes atsikovojame. Pavyzdžiui, dėl vienos teritorijos buvo pasirašytas susitarimas su Ispanija e, ir teritorijas mes atgavome 69 metais. Dabar 65 metais jungtinės, jungtinės tautos paragino Ispaniją dėrėti su Maroku, kad būtų perduotos kitos e, teritorijos Marokui įskaitant ir vakarų Saharą. Tuo metu mūsų vyriausybė nusprendė laikytis tokio dvilypio požiūrio. Visų pirma, buvo e, susigražintos tam tikros e, žemės 65 metais, bet vėliau pasikeitė politinis kontekstas. E, Magrebo šalyse Taigi kolo, kolonijos laikotarpiu e, Polisarijos frontas neegzistavo, kai Ispanija buvo okupavusi Maroką. Polisarijos frontas e, atsirado daug vėliau. E, jo susiformavimą rėmė Alžyras. Polisarijos, Polisario frontas nėra vienintelis teisėtas vakarų Saharos žmonių atstovas. Jungtinių tautų dokumentuose yra rašoma, kad e, ne visi Polisarijos fronto pareiškimai yra teisingi. Dauguma vakarų e, Saharos gyventojai yra Maroko palikuoniai. Todėl Polisarijos frontas negali būti traktuojamas kaip išsilaisvinimo judėjimas pagal taikant jungtinių tautų kriterijus. Mes bandome ieškoti kažkokio politinio sprendimo šiam konfliktui. – 2004 metais manėme, kad mes jau tinkamai sureagavome į tarptautinės bendruomenės reikalavimus Ir tuo metu jungtinės tautos mane, kad būtų naudinga, kad suinteresuoti asmenys susėstų prie, atviros, prie apskrito stalo ir pateiktų galimus pasiūlymus. Taip mes ir pasielgėme. Marokas pateikė pasiūlymą, kuris visiškai dėrėjo su tarptautinė teisė. Ir tai iš tiesų buvo realistinis e, kompromisas kuris galėjo būti įgyvendintas praktikoje. Šis pasiūlymas buvo pateiktas Junktinių tautų saugumo tarybai. Ir jie pareiškė, kad iš tiesų buvo dė, e, dadamos labai rimtos pastangos ieškant e, sprendimą. Todėl iš tiesų tai pagrindžia Maroko pasiūlymo iniciatyvos legitimumą. Tačiau nuo pat pradžių Alžyro ministras pareiškė, kad e, toks pasiūlymas yra nepriimtinas, tą patį pasakė ir Polisario frontas. Mes, pateikdami savo pasiūlymą, žvelgiame į tai, ko iš mūsų pageidautų Junktinių tautų saugumo taryba. Taigi tokia buvo mūsų vieša strategija, kurią mes pasiūlėme iš savo pusės 2004 metais. O nuo 2007 metų buvo imtasi kelių iniciatyvų. Visų pirma, koordinuotais veiksmais buvo pažeidžiamos žmogaus teisės vakarų Saharoje. Vėliau buvo kilęs klausimas dėl neteisėtai, neteisėtai neteisėto vakarų Saharos išteklių panaudojimo. Galiausiai buvo pareikšta, kad vakarų Sahara tai yra okupuota teritorija. Ir tokių visų, e, už šios veiksmus, už šios iniciatyvas yra atsakingi tam tikri asmenys e, regione. Nuolatos yra skleidžiama propaganda. Ir būtent e, mes norėtumėm išsklaidyti tokius pareiškimus. Dabar dėl pastarųjų įvykių Alajų mieste. Norėčiau pateikti paaiškinimą dėl to, kas įvyko. Alajune mes leidome kurti stovyklas be jokių apribojimų. Ir galime džiaugtis tuo, kad vietoj to, kad e, būtų uždaromos stovyklos, kaip pareiškė Polisario frontas. Buvo sakoma, kad trūksta vaistų, maisto, tačiau daug sunkvežimių įvažiuodavo į stovyklą ir veždavo maistą ir vaistus. Dabar kalbant apie tą išmontuotą stovyklą, tai tai buvo daroma taikiai. Nemanau, kad bet jokioje, nemanau, kad jokioje demokratinėje šalyje būtų galima taip teikiai viską padaryti. Žmonės, kurie žuvo e, šio incidento metu, nebuvo civiliai. Nors jūs, e, pavyzdžiui, kalbate apie genocidą, etninius valymus, tačiau yra patvirtinta, kad jokio smurto nebuvo naudojama e, to dalyko metu. Tačiau mūsų policijos pareigūnai buvo apmėtyti Molotovo kokteiliais, e, prieš juos buvo imtasi kitų smurto veiksmų. Taigi tiesa yra iškraipyta po to, kai stovykla buvo išmontuota, žmonės svaidosi nepagristais, neteisingais kaltinimais. Na, apie tai nenorėčiau kalbėti, kadangi man suteiktas ribotas laiko laikas, tačiau jeigu norėsite gauti daugiau informacijos, aš esu pasirengęs ją pateikti. Ačiū ministrė, turim 20 norinčių kalbėti, o laiko lieka nedaug. Taigi e, turėsiu riboti jūsų kalbėjimo laiką nedaugiau vienos minutės kiekvienam kalbėtojui. Pone Salafranka, ačiū. Pirmininkę norėčiau pasveikinti e, ministrą Europos e, liaudės partijos frakcijos vardu. Jūs minėjote, kad parlamento rezoliucija buvo skubota ir neteisinga. Turiu pasakyti, kad daug europarlamentarų mano, kad tai, kaip jūs išmontavote tą alajų nesančią stovyklą, buvo skubota ir neteisinga. Ar jūs aštuntąją į LPIs vykote? Ministrė, jūs sakėte, kad ne vienas nekaltas žmogus nebuvo kankinamas. Tačiau tai galima interpretuoti taip, kad žmonės, kurie nebuvo nekalti, galbūt buvo kankinami. Ar galėtumėte tai paaiškinti, ministrė? Elmundo specialusis pasiuntinys buvo išsiųstas iš šalies ir savo straipsnėje pirmadienį jisai rašė, kad vienas iš 130 Saravi kalinių teisininkas sakė, kad jau šimtas dienų, kai jie dingė, kad jie buvo priversti gerti savo šlapimą. Noriu sužinoti jūsų nuomonę apie tai. Ir Ar remiantis strategijos ir asociacijos sutartimi su Maroku, kurią turime, ar norėtumėte, kad straipsniai, kurie buvo parašyti to žurnalisto, um, ar laikote, kad tie straipsniai yra teisingi. Ir um, juose mes esame atsakingi už savo piliečius, kurie e, mus čia išrinko ir todėl čia esame, kad apgintume žodžio laisvę, e, spaudos ir žmogaus teisų spaudos laisvę ir žmogaus teisės ir Europos piliečių vardu noriu pasakyti, kad mes neturėtume apleisti šių pareigų. Ačiū, ponė Salafranka, dabar ponė Gomes, vienai minutė. Ministrė. Mes manome, kad Marokas turi atsižvelgti į tai, kas įvyko su suimtaisiais žmonėmis, kurie buvo sužeisti, dingo, mirė. Uh, E, brutalios, brutaliaus išpolio prieš stovyklą metu. Pagal vakarų žvalgybos informaciją e, nužudytųjų skaičius gali siekti net 5 ar 600. Norėčiau paprašyti Europo, kad leistumėte Europos parlamentui ir spaudos atstovams apsilankyti Alajūne. Aš turiu, sula, noriu sulaukti jūsų patikinimo, kad ir aš pats per ateinančią savaitę galėčiau apsilankyti Alajūne ir laisvai pasikalbėti su žmonėmis ir sužinoti, kas vyksta ten vietoje. Taip pat norėčiau paklausti jūsų ministrė. Jūs kalbate jungtinėse tautose su polisario atstovais. Kodėl tada bandote delegitimizuoti tą savo partnerį. Dabar ponia Neits vieną minutę. Ministre, mano frakcija irgi pasirašė bendrą rezoliuciją, kurią Europos parlamentas patvirtino. Net ir jei nesutinku su viskuo, kas joje parašyta, tai yra oficialus nepriklausomas ES institucijos tekstas. Ir todėl jūs tikriausiai, aišku, jūs turite teisę į savo nuomonę, bet aš manau, kad šio dokumento legitimumas yra visiškai neginčiamas. Dabar pereinu prie klausimo. Buvo sakyta, kad stovykla buvo įkurta už Alajūno. Ir ten buvę žmonės ten atsidūrė dėl socialinių ir ekonominių priežasčių, jie ieškojosi darbo, jiem reikėjo žemės. Ir Tai jiems buvo žadėta, kaip suprantu, tačiau mums tuo pat metu sakote, ir aš jums nebejoju, sakote, kad Alajun regione pasarojų metu ekonominė plėtra labai greita. Taigi galbūt galėtumėte mums paaiškinti skirtumą iš vienos pusės tarp prašymų, kuriuos jūsų vyriausybė laiko teisėtais. Ir dabar kalbėtojai atimamas mikrofonas. Dabar ponui Romeva viena minutė skiriama.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 E, buvau šokiruotas išgirdęs jūs sakant, kad iš mar marokiečių pusės nebuvo jokio smurto. Gal tada galėtumėte pasakyti, kas atsitiko tiem dešimčiai dingusių žmonių toje zonoje? Ir antra, ar žinote, kad Europos parlamento rezoliucija nėra tik Europos liaudės partijos e, rezoliucija, bet visų frakcijų pasirašyta rezoliucija? Trečia, jeigu norite laikytis tarptautinės teisės normų, Ir nepritar, tačiau nepritarėte, kaip čia atsitinka, kad nepritarėte e, referendumui. Ir taip pat negalite e, uždrausti žurnalistams dirbti savo darbo. Toliau, jeigu norite dirbti atsakingai, kodėl eksploatuojate gamtinius išteklius toje teritorijoje, kur jums nepriklauso, būtent vakarų Sahara. Pone, pone, ponas Mer, vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Ministre, jūs esate okupacinė neteisėta, neteisėtos pajėgos vakarų Saharos teritorijoje. Jūs nusprendėte, kad neto, nenorite jokių liudininkų toje teritorijoje ir todėl neleidžiate laisvai judėti NVO atstovams ir kitiems tarptautiniams stebėtojams, akredituotams žurnalistams neleidžiate, kad jie pamatytų tuos nusikalstamus veiksmus, kuriuos vykdo jūsų vyriausybė valdžia kiekvieną dieną toje vakarų Saharos teritorijoje. Taigi visų pirma noriu jūsų paprašyti, kad laikytumėte tarptautinės teisės normų. Taip pat e, noriu jūsų paprašyti, kad gerbtumėte e, ir paisytumėte e, jungtinių tautų naujausią įgaliojimą kuris buvo patvirtintas saugumo taryboje. Taip pat e, privalote išlaisvinti visus politinius kalinius, kuriuos neteisėtai esate sulaikę. Ir todėl raginu jūs e, kuo skubiau, kadangi jūs esate neteisėtai okupuojanti, e, okupuojanti kariuomenę, laikytis tarptautinės teisės. Ponas Milanon, vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Dėkoju, kad paaiškinote, kad mūsų parlamento rezoliucija buvo rezoliucijai pritarė visos politinės frakcijos. Polisarijo fronto atstovas dalyvavo šiam posėdėje ir aš klausiu, kodėl e, stovykla nebuvo išardyta tai, taikiai. Aš neseniai bendravau su taikiais demonstruotojais, kasgi atsitiko tą naktį ir netgi išvakarėse. Aš Žinau, kad tuo metu turėjo prasidėti dėrybos New York'e dėl tolesnės situacijos. Taigi, kaip jūs įsivaizduojate, ar galės New York'e būti atnaujintos dėrybos ir ko jūs tikitės iš New York'e vyksiančių dėrybų? Ačiū. Dėkoju. Dabar ponas Parnijo. Vieną minutę. Ačiū pirmininkė, dėkoju ministrė, kad atvykote su mumis pabendrauti. Tai yra labai svarbus e, momentas. Būtų buvę gerai, jeigu ir Alžyro užsienio reikalų ministras e, būtų galėjęs atvykti pas mus, bet e, jis perdavė pranešimą mūsų pirmininkui, kad atvykti negali. Jūs savo kalboje sakėte, kad 2004 metų jūsų pasiūlytas pasiūlymas buvo priimtinas jungtinėms tautoms ir specialiam neseniai paskirtas specialusis pasiuntinys Christopher Ross įvertino Maroko pateiktą pasiūlymą. Galbūt jūs galėtumėte pateikti daugiau informacijos apie neseniai pradėtas dėrybas su jungtinėmis tautomis. Ir kaip jūs siekiate pažangos sprendžiant autonomijos užtikrinimo klausimą. Ir kitas dalykas. Šie įvykiai vyko tuo metu, kai buvo bandoma atnaujinti darybos. Gal galite pateikti papildomos informacijos. Dėkoju dabar ponas Vaigal. Pirmininkė, jūsų ekscelencija. Šiandien mes išklausėme dviejų labai skirtingų nuomonių vakarų Saharos klausimu. Diplomatai, žinoma, patys turi spręsti savo klausimus ir esu įstikinęs, kad jūsų ministerija tą padarė. Aš nemanau, kad jūsų atsakas buvo teisingas. Nemanau, kad pasielgėte teisingai ieškodami kaltininkų mūsų tarpe. Taigi, Jūsų ekscelencija, Jūs esate mūsų partnerė demokratinė šalis, kodėl jūs ignoruojate jungtinių tautų patvirtintas rezoliucijas? Antra, ES siekia aktyvesnio vaidmens. Ar jūs pritartumėte tam, kad mes paskirtume savo specialųjį atstovą vakarų Saharai ir ar jūs bendradarbiautumėte su mūsų paskirtu specialiuoju atstovu? Ačiū dabar kolega Liozing. Turiu du konkrečius klausimus. Ponas Samayer, ispanas kolega, norėjo su žurnalistais patekti į Elajūno stovyklą. Deja, Maroko policija uždraudė jam nuvykti į vakarų Saharą. Ponas Maeris e, taip pat ir Bundestago narys nebuvo įleistas, su Bundestago nariu buvo elgiamasi nepagarbiai. Ir tai sudaro įspūdį, kad užsieniečiai yra neįleidžiami į teritoriją. Aš norėčiau, kad jūs pasakytumėte, kodėl ponas Maieris, išrinktas parlamento narys, nebuvo įleistas į vakarų Saharą. Prašau, atsakykite man iš šį klausimą. Mano frakcija mano, kad tai, kad Marokas išnaudoja vakarų Saharos gamtinius išteklius ir yra pagrindinė pirminė problema. Du dešimtmečius Marokas blokuoja jungtinių tautų rezoliucijas dėl referendumo šioje teritorijoje surengimo. Kokiu žingsniu ketinate imtis, kad referendumas būtų surinktas kaip galima greičiau? Euh, Dėkoju, ponė pirmininkė, Dėkoju ministrė, kad atvykote į mūsų posėdį. Mane, kaip ir kitus kolegas, nustebino tai, kad rezoliucija buvo patvirtinta lapkričio mėnesį. Tai neleido mums surenkti tinkamų diskusijų. Mes turėtume gerbti tiek parlamentarus, tiek ir diskusijas. Norėčiau pasakyti, kad iš pat pradžių mes turime pasakyti, kad buvo priimta rezoliucija ir dėl Romų. Ji net nešia tinkamų rezultato. Taigi labai svarbu, balsuojant dėl tokio tipo rezoliucijų, skirti joms visą teikiamą dėmesį. Kitas dalykas - Maroko pasiūlytas autonomijos planas. Ar jis sudarys galimybės Saharos gyventojams patiems apsispręsti. Kodėl taikus procesas išvirto į smurtinius susiremimus? Ir polisario frontas paskelbė pranešimus kaltinančius Alžyro institucijas. Dėkoju. Remercie, Prašom, ministrė, atsakykite. Ačiū. Dėkuoju visiems parlamento nariams, kurie uždavė savo klausimus. Kartais tai, ką sakome, nėra susijęs su tarptautinė teisė. Kai kurie iš jūsų minėjo terminą okupacija. Aš siūlyčiau pažiūrėti jungtinių tautų rezoliucijas, ten nėra tokio termino. Nuo 1998 metų jungtinių tautų saugumo tarybos rezoliucijose nėra tokio žodžio. Jeigu pažiūrėsime į jungtinių tautų teisės dokumentus, ten nėra tokio termino. Taigi prašau nevartoti tokių terminų, tokių žodžių, kurie kvepia propagandą. Jūs sakėte, kad Marokas nesilaiko jungtinių tautų rezoliucijų, tarptautinės teisės ir jūs sakote, kad saugumo taryba ragina surenkti referendumą. Tai yra netiesa. Paieškokite žodžio referendumas bet kuriame nuo 2004 metų pasirodžiusioje rezoliucijoje. Junktinių tautų saugumo tarnyba ragina šalis ir suinteresuotas šalis bei kaiminė šalis, įskaitant Alžyrą, bendradarbiauti tarpusavyje. Čia kalbu tiek apie Maroką, tiek ir apie Alžyrą. Reikia bendradarbiauti siekiant vieno bendro visiems priimtino sprendimo. Atsižvelgiant į Maroko pastangas 2006 metais, tą ir sako jungtinės tautos, reikia vadovautis kompromisiniais principais ir atsižvelgti į realią situaciją, siekiant autonomijos. Taigi aš nesiūlyčiau jums nemaišyti referendumo ir teisės patiems apsispręsti. Referendumas yra priemonė. Aš mačiau, kad kai kurie sarkastiškai sureagavo, bet galiu patikinti, kad Junktinių tautų saugumo tarybos rezoliucijose patvirtintose nuo 2004 metų žodžio referendumas nėra. Referendumas tikrai nėra panacėja. Referendumas yra mažumos priemonė. Buvo surinkti trys referendumai prižiūrint jungtinės tautoms ir jis buvo išspręsta daugiau negu 60 skirtingų situacijų. Kasgi sako, kad referendumas yra vienintelis būdas išspręsti šiam klausimui? Kasgi yra toks nelankstus? Taigi prašau nevartoti termino okupacija, nes šis terminas neatspindi realios situacijos. Taip pat neatspindi ir tarptautinės teisės. Kalbėjote apie gamtinių išteklių naudojimą. Bet tą matome visoje, visoje pasaulyje. Sahara iš esmės yra skurdi teritorija. Ji iš esmės e, neturi išteklių, kur, kuriuos gyventojai galėtų naudoti. Taigi negalima kalbėti apie išteklių eksploatavimą šiame regione. Šioje zonoje yra vienas procentas nacionalinių išteklių. Kalbant apie žuvininkystę, galiu pasakyti, kad Mes investuojame, tai yra tiek viešojo, tiek privataus sektoriaus investicijos, kad žuvininkystės sektorius regione suklestėtų. Teigiate, kad išnaudojame ištekliai, kogi jūs tuo siekiate, ar jūs norite, kad vietos gyventojai ir toliau kentėtų? Aš tikrai, ponė Gomes, jūs gerbiu. Jūs sakėte, buvo nužudyta 500 žmonių. Pasakysiu, kad visas pasaulis, įskaitant Human Rights Watch, įskaitant Amnesty International ir žmogaus teisų tarptautinė federacija, kurių atstovai dirba regione, jie nesutinka su to, ką sakote rezoliucijoje Human Rights Watch sako, kad nebuvo nužudyta žmonių. Jūs teigite, kad 500 žmonių žuvo. Derinti su polisariatu prašiau, kad jie pateiktų pavardės ir polisariato frontas patikė man dviejų asmenų pavardės. Ir tie du asmenys iš tikrųjų yra gyvi ir jie gali pateikti savo liudijimus. Polisariato frontas pateikė dvi pavardės. Tie žmonės, kaip sakiau, yra gyvi ir jie pateikė savo skundą. Tuo metu, kai buvo greunama stovykla, daug kas sakėte, kad e, maisto daviniai nebuvo įleisti, kad e, prieš žmonės buvo smurtaujama, kad žmonės buvo žudomi. Bet iš tiesų visi stovyklos gyventojai galėjo tiek išvykti, tiek ir parvykti į stovyklą prieš ją sugriaunant. Kalbėjote apie humanitarinę tragediją Aušvico tipo sulaikymo centrai. Tokius žodžius vartoja polisariato fronto atstovai. Mus kaltina kad mes nužudėme 20 tūkstančių žmonių, bet e, žmonės nebuvo žudomi. Aš norėčiau, kad būtų pripažinta tiesa. Mes kreipėmės į polisariatą, paprašėme pateikti sąrašą žuvusiųjų su pavardėmis. Ir visa tai primena Pinošeto diktatūros laikus. Taigi mes sakome, jeigu kažkas žuvo, pateikite įrodymus, pateikite pavadžių sąrašą. Tai yra propaganda. Ir aš visą tai vadinu propaganda, tai yra melas. Kalbama apie etninį valymą, apie sulaikimus, masinius žmonių grobimus, civilių kankinimus. Šiandien žmonės net nebekalba apie stovyklos uždarimą. Žmonės kalba apie karinių pajėgų išpolius prieš stovyklos uždarimą. Iš tiesų, CRS ir karinės pajėgos susidūrė su smurtu. Taigi realiai faktai yra kitokie. Mes ieškome liudininkų ir lyginame tai su tuo, kas atsitiko gazoje. Turime moters nuotraukas ir video įrašą, bet tos nuotraukos buvo yra susijusios su 2004 metais ir visa tai vyko gazoje, bet ne mūsų šalyje. Taigi spauda bando iškasinėti, taip sakant, lavonus. Taip, 2005 metais buvo vykdytas kitas sudėtingas, sunkus nusikaltimas, bet jis niekaip nėra susijęs su vakarų Sahara. Tai yra manipulacija negalima to pavadinti paprasta žiniasklaidos padaryta klaida. Tai yra tiesiog manipulacija tiesa. Nuo 75 metų iki 94 metų polisariato frontas nužudė ispanų žvėjus. Nukentėjusiųjų asociacijos kalba apie šimtus tūkstančių nužudytų asmenų. Taigi kas nušovė tuos žmonės ir kas buvo padaryta vėliau. Nieko, jeigu jūs sakote, kad Vakarų Sahara nepriklausoma šalis, kuriai atstovauja Polisariato frontas, tai leiskite man pareikšti jums štai ką. Mes esame vieni iš jūsų partnerių. jūsų patvirtintą rezoliuciją. Ar leisite jūsų partneriams pakomentuoti šią rezoliuciją? Juk mes na, turėtume palaikyti politinį dialogą. Mūsų nuomonė šioje rezoliucijoje yra ignoruojama daugybė faktų. Jūs neminite tai, kad Vakarų Saharoje yra daug patikimų nevyriausybinių organizacijų. Žinau, kad buvo asmenų siekiančių, kad nebūtų įtraukti tokie pastebėjimai į rezoliuciją. Jūs taip pat į rezoliuciją neįtraukėte ir to, kad esama nevyriausybinių organizacijų ir Maroke Aš kalbu apie patikimas Maroko nevyriausybinės organizacijas, kurios yra stiprios. Jūs e, ignoruojate tai, jūs ignoruojate ir zonoje dirbančius žurnalistus. Jūsų rezoliucija iš esmės kalba apie Saharos gyventojų teisės žmogaus teisės. Būtų buvę gerai, jeigu būtumėte užsiminę apie žuvusiųjų vaikus, kai stovyklos buvo greunamos Maroko pusėje. Ar yra klausima, kas vyksta Tindufo stovyklose? Ar yra pasaulyje bent viena pabėgėlių stovykla, kur žmonės nėra identifikuoti, apsaugoti ir kur vyriausiasis komisaras pabėgėlių klausimais priešinasi pabėgėlių identifikavimui. šioje bendroje jūsų patvirtintoje rezoliucijoje niekas to nemini. Tai nėra paminėta. Taigi yra tokių, kurie nenori, kad apie tai būtų aiškiai rašoma. Taigi, kokia teisė yra taikoma ar Alžyro ar Polisariato fronto, kodėl stovyklose gyvenantis žmonės nėra identifikuojami? Kodėl visi yra tarsi apsisti tos referendumo idėjos? Galima kvestionuoti e, tokią idėją, jeigu taip atsitinka, žmogus yra įkalinamas arba sulaikomas porai mėnesių. Aš atsiprašau, kad taip eistringai kalbu, bet e, kokiagi yra mūsų nuomonė apie jūsų patvirtintą rezoliuciją. Rezoliucija buvo neteisinga, neteisinga žuvusiųjų atžvilgių ir neteisinga dėl to, dėl tų priežasčių, kurias aš ką tik pristačiau. Dėkoju. Labai apgailestauju, kad visiems kolegoms negaliu suteikti žodį, todėl turiu atrinkti tris. Taigi iš tiesų toks bus e, šališkas E, sprendimas. Dabar norėčiau suteikti žodį ponui Janis vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Neįmanoma per vieną minutę išsakyti viską, ką aš kalbu, noriu pasakyti apie šią sudėtingą problemą. Turiu pasakyti, kad visų pirma, ačiū, kad atvykote, ačiū už tokį detalų pareiškimą tačiau mes nesutinkame su tuo, kas pasakėte. Dekolonizacijos procesas nėra baigtas, jis turėjo būti atliekamas remiantis tarptautinę teisę bei jungtinių tautų sprendimais. Toliau reikėtų nepamiršti, ką mano tarptautinė bendruomenė dialogo atžvilgiu. Konfliktas tęsiasi 35 metus jūs per tą laikotarpį sutikote su idėja, kad reikėtų organizuoti referendumą, o dabar keičiate savo nuomonę. Nes referendumas iš ties daug nulems. Ar bus suteikta teritorija autonomija, ar suteikta nepriklausomybė. Tiesiog mes susidarome tokį įspūdį iš to, ką jūs pasakėte, kad jūs nusivylėte mūsų rezoliucija, tačiau ji nėra nukreipta prieš Maroką. Galbūt kai kurie parlamentarai yra priešiškai nusiteikę prieš Maroką, tačiau tai yra vienetai. Ministrė, jūs turite pritarti, sutikti su tuo, kad trūksta komunikavimo Aišku, jūs atvykote šiandieną, kad galėtumėt pateikti savo nuomonę. Pirmininkas nutraukė kalbėtoją ir suteikė žodį ponui e, Kasulytis. Ponas Janis, ar galiu e, pabaigti sakinį? Ispanija pagal jungtinių tautų e, ir tarptautinė teisė neturi kažkokio administracinių galių. Ponas Kasulytis, ačiū. Norėčiau pasveikinti ministrą atvykusi į posėdį. Turiu pasakyti štai ką. Vakarų e, Saharos teritorijoje nėra trečiosios šalies priežiūros mechanizmo. Todėl ir skiriasi mūsų įvykių interpretavimas. Taigi, galbūt Maroko vyriausybė turėtų pasinaudoti savo teisę ir paskirti kažkokią trečiąją šalį, kuri galėtų stebėti e, ir būti nuolatos vakarų Saharoje. Nes e, Europoje buvo aptartas šis klausimas daugelį kartų, kad e, policija kartais pasinaudoja nelegaliais priežiūros mechanizmais. Taigi galbūt reikėtų kalbėti apie trečiąją šalį, kuri būtų paskirta pačios Maroko vyriausybės ir būtų vakarų Seharoje ir tokiu būdu mes išvengtumėm skirtingų įvykių interpretavimo. Dabar norėčiau suteikti žodį pansieri, e, Magrebo šalių e, delegacijos pirmininkas. Ačiū pirmininkė. Mes jau su Polisario fronto atstovais aptarėme rezoliucijos klausimą, tai yra pasmerkimo to, kas įvyko, bei mūsų Europos parlamento e, pastangas padėti, prisidėti prie e, dėrybų, kurios e, prasidėjo jungtinių tautų kontekste. Man atrodo, e, kaip jūs galite įsivaizduoti, yra tokios atviros diskusijos. Yra manančių, kurie e, reikėjo greitai patvirtinti rezoliuciją, kiti mane, kad reikėjo palaukti 15 dienų ir įsitikinti tuo, kas įvyko. Bet kuriuo atveju, jeigu įvykiai buvo tokie, kaip jūs e, apibūnote, tada, man atrodo, nekyla problemų, kad vietoje mes galėtumėm įsitikinti įvykiais, pavyzdžiui, atsiunčiant Europos parlamento delegaciją. Na, mūsų tikslas išdal... išsaugoti tą atvirą dialogą su Maroku, nes tai svarbu Europos Sąjungai, tačiau tuo pat metu mes turime vaidinti e, svarbu vaidmenį, kad rezoliucija būtų įgyvendinta. Man atrodo, kad reikėtų siūsti e, delegacijas, pasinaudojant, e, pavyzdžiui, jau egzistuojančiomis. E, delegacijų struktūromis. Bet to reikėtų, kad Europos parlamentas suteiktų e, įgaliojimus tokiai delegacijai įvertinti atsitikusius įvykius. Ir tikiuosi, kad tokiu, e, dėl šio pasiūlymo jūs at, e, atvirai pažvelgsite. Ačiū dabar žodis ministrui. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pasveikinti pono pensieriai darbą, bendraujant su mūsų šalimis, turiu pasakyti, kad bendras komiteto posėdis įvyko, neįvyko iki rezoliucijos patvirtinimo. Antrai būtų, būtų buvę galima pasikeisti informaciją anksčiau labai svarbus dialogas tarp Europos parlamento ir Maroko. Ir jo trūkumas yra apgalėstautinas dalykas. Bet kuriuo atveju labai malonu, kad šiandieną galiu atvykti į Europos parlamentą, pateikti informaciją Anksčiau e, to nebuvo galima padaryti būtent dėl to, kad buvo priimtas sprendimas patvirtinti rezoliuciją. Gaila, kad nebuvo dialogų, nebuvo panaudoti mechanizmai numatyti mūsų e, sustarimuose. Taip, dėl Ispanijos, aišku, ji nebeturi e, kažkokių administracinių įgaliojimų. Tačiau yra, gal, tokių, egzistuoja tokie, tokie gandai, kad Ispanija turi e, didžiulę įtaką Marokui. Be to yra pasirašytas e, tarptautinis sustarimas su tarp Ispanijos ir Maroko. Jūs teigiate, kad tai nėra legalu, bet mes šiuo atveju kalbame apie šalį, kuri pasirašė su mumis sustarimą. Na, nebandysiu jūsų įtikinti, Aš nieko nepasakiau nei per žyrą, nei apie polisario frontą, bet jūs jau padarėte savo išvadas. Tad sprendimo tikrai negalėsime pasiekti. Kaip barokas bando nušviesti situaciją, kartais mūsų požiūris yra ignoruojamas. Atrodytų, kad žmonės tiesiog susikoncentruoja ties tam tikrais įvykiais ir pražiūri, e, kas yra svarbiausia. Tai yra dėrybos. Mes norime dėrėti su polisario frontu, tačiau norime e, sudėti mozaikos dalis. Pavyzdžiui, e, Polisario frontas teigia, kad yra teisėtas vakarų Saharos žmonių atstovas, tačiau taip nėra, nes tam nepritarė daugelis vakarų Saharos gyventojų. Žmonės pasakė, kad tai yra teigiama, kad referendumas yra neišvengiama sąlyga. Na, mes bandėme jūs organizuoti, tačiau šis pasiūlymas nepasiteisino na, e, žmonės tokiuose situacijose žvelgia, koks sprendimas buvo e, rastas Sudanui ir rytų Timūrui. Bet dabar pažvelkite, kokia yra situacija Sudane. Na, aš jums pasakiau, kokią nuomonę pareiškia Junktinių tautų saugumo taryba dėl valios pareiškimo, dėl vakarų Saharos piliečių pačių apsisprendimo. Marokas iš tiesų pateikė gerą sprendimą, kuris būtų praktiškas ir realistiškas. Pradėjome dėrybas gerą valią, jas ir tęsime. Dabar jau įvyko keturi E, dėrybiniai raundai. Tada jungtinių tautų specialusis e, pasiuntinys pareiškė, kad nepriklausomybė galbūt e, nėra realistiškas sprendimas. Tačiau tokios, tokia pozicija buvo neprimtina. Todėl mes nusprendėme, kad galbūt reikėtų pasirinkti kitą dėrybinį metodą ieškant sprendimo jungtinių tautų kontekste. Tikiuosi, kad tai mums padės rasti sprendimą. Nes kas yra svarbu, reikia susikoncentruoti ne ties detalėmis, bet reikia išvelgti visą bendrą vaizdą. Kas būtų priimtina visiems suinteresuotams asmenims? Kodėl, jeigu visiems yra priimtinas pasiūlymas, reikia primesti kažkokias sąlygas, pavyzdžiui, referendumo organizavimą. Niekas nesiderės dėl sprendimo, jeigu bus laikomasi e, pozicijos, kad būtinai reikia organizuoti referendumą. Dabar dėl Alžyro. Labai gaila, kad mano e, kolega iš Alžyro netvyko į šį sustikimą, nes iš tiesų būtų puiku, kad jis būtų atvykęs ir būtų galima padaryti didesnę pažangą dialoge. Iš tiesų norime, kad Alžyras padėtų mums ieškant sprendimo. norėtumėm, kad Alžyras prisidėtų prie šio proceso, todėl būtų labai e, gerai, jeigu šį procesą būtų įtrauktas Alžyro e, ministras pirmininkas. Kai kurie žmonės pamiršta apie tai, kad e, Alžyras įkalino kai kuriuos e, e, Maroko karius, kurie buvo e, išlaisvinti tik tai praėjus keliems metams. Be to, reikėtų priminti, kas yra rašoma Ženevos konvencijoje dėl pabėgėlių esančių vienos ar kitos šalies teritorijoje. Man atrodo, apie tai reikėtų kalbėti su Alžyro ministru pirmininku. Mes tai darome UN kontekste, nes e, Alžyras turi prisimti savo atsakomybę sprendžiant šią problemą. Taip pat norėčiau įvardinti dar vieną dalyką. Tai yra ES mokesčių mokėtojai prisideda prie humanitarnės e, paramos, e, kuri yra skirta pabėgėliams regione. Pažvelkite į komisijos darbus. E, kokios išvados buvo padarytos dėl maisto programos, galbūt reikėtų daryti papildomas investicijas. Ten nekal, mes nekalbame apie, apie pabėgėlius arba e, tai, kad reikia užtikrinti jų teisės e, ir užtikrinti laisvą jų judėjimą. Kalbama tiesiog apie humanitarinę krizę. Man atrodo, kad jūs kaip mantrą kartojate vieną ir tą patį. Ir būtent dėl tos priežasties Marokas laikosi nuomonės, kad labai svarbu surasti e, sprendimą dėrybų metu. Būtent dėl tos priežasties mes norime, kad susikoncentruotumėm ties pagrindiniais aspektais ir kad būtų tinkamai sureaguota į tam tikrus e, veiksmus. Mes dabar susidurime su labai dideliais e, propagandos rautais. Pavyzdžiui, e, Reuters žurnalistai, Washington Times žurnalistai, jie apsilankė stovyklose ir, man atrodo, jie buvo iš ten išprašyti. Dėl ko? Todėl, kad jie nepasinaudojo išskirtiniais Ispanijos e, informavimo kanalais. Aišku, Marokas nori ir toliau bendradarbiauti su ES, vykdyti dialogą su AFET komitetu. E, du milijonai piliečių pareiškė savo poziciją Kasablankos parado metu, norėdami parodyti, kad Europos parlamento patvirtinta rezoliucija yra nesažininga ir neteisinga. Šiame parade, e, šiame protesto renginyje dalyvavo taip pat ir daug vakarų Saharos piliečių. Taigi prisiminkite, kiek žmonių, e, galima sakyti, sužeidė, kabutėse, jūsų rezoliuciją, būtent dėl tų žodžių, terminų, kurie yra naudojami joje. Iš tiesų, e, stovykloje prieš Maroko karius buvo panaudoti įvairūs ginklai. Ačiū. Intervenire Dar sėkiai atsiprašau kolegų, kuriems nebegalėjau suteikti žodžio. Dialogas vyks ir toliau, atsižvelgiant į labai sudėtingą ir jautrų klausimą. Tikimės susitikti ir vėl. Netokioje kontroversiškoje aplinkoje, kad aptartume šį klausimą, kuris liečia žmonių gyvenimus. Ministrui išvykui, išvykus po minutės pertraukos pereisime prie sekančio punkto. abbiamo Svoboda. Eh, abbiamo pochissimo tempo a disposizione e quindi senza molti preamboli. Taigi toliau nedelsant, manau, galėtume pradėti svarstyti rezoliuciją dėl Kroatijos. Tai yra kitas punktas darbo atvarkėje. Atsiprašau, kad ponui Svobodai suteikiau taip vėlai žodį. Jis buvo toks malonus ir sutiko nukelti savo klausimą, kad leistų kitiems pasisakyti. E, Deja, gana triukšminga salėje, Prašau visus kuo greičiau išeiti tie, kas išeina. O dabar žodį suteikiu ponai Svobodai. Aš suprantu, kad kalbant apie tokį jautrų klausimą, tikėtinas vilkinimas, vėlavimas, džiaugiuosi, kad iš vis pavyko prieiti prie šio klausimo. Bandysiu būti kuo, trump, kuo trumpesnis. Per pastarosius kelis mėnesius Kroatija tikrai ėmėsi visų pastangų, kad įgyvendintų reikiamas reformas. Ne visada tai buvo lengva. Kai kurie šalies politikai tikrai pasistengė, kad lengva nebūtų. Tie tiksliau, kurie anksčiau buvo valdžioje. Tačiau Kroatijos vyriausybė tikrai žengia didelius žingsnius į priekį, ypač kalbant apie teisingumo sistemos reformą. O kiek tai liečia mano šalį, Austriją, visi plačiai sutarė dėl Kroatijos prisijungimo, tačiau aišku yra nerimas dėl teismų sistemos ir kovo su korupcija. Pa, pavasarį tikriausiai kova komisija patikrins, ar jiems pavyko pasiekti reikalavimų ir Kroatija darys viską, ką gali, kad išspręstų tas problemas. Bendradarbiavimas su Tarptautiniu kariniu tribunolu Hagoje irgi yra problematiškas, bet buvau patikintas, kad bus padaryta viskas, kad būtų šis bendradarbiavimas pagerintas. Šiuo klausimu taip pat yra parengtas dokumentas yra dokumentai, tačiau dėl jų kyla klausimų, ar jie buvo iš anksčiau, ar naujai parengti. Manau, kad šio klausimu irgi reikia mums rezoliucijos. Tikriausiai, e, tikri, tikrai egzistuoja spraga bendradarbiavime, tačiau tikiuosi, kad Kroatijos vyriausybė ir ypač teisingumo ministras sutars dėl būtinų žingsnių, kad būtų ta spraga užpildyta. Nemanau, kad tai galėtų kaip nors žymiai trukdyti šalies prisijungimui prie ES. Dar vienas klausimas yra susijęs su konkurencija ryšim su laivų statyklomis. Manau, kad tokioje sudėtingoje ekonominėje situacijoje, manau, reikia pripažinti, kad nors vyriausybė žino apie šią problemą, žino, kad tie pinigai, kurie skiriami laivų statyklams, būt, galėtų būti skiriami kitur, bet e, dabar tos laivų statyklos yra reformuojamos, atnaujinamos, modernizuojamos ir tai taip pat yra naudinga visam regionui. Taip pat noriu priminti, kad bendradarbiavimas su Serbija taip pat labai pagerėjo. Tai minima pono Kačins pranešime abi šalis ėmėsi reikiamų pastangų. Prezidentas Kačič buvo Bukova apsilankęs ir pamatė ten atliktus baisius veiksmus. Tai yra didelė žaizda vietiniams žmonėms. Doris Pak ir kiti, kuri, kurie apsilankė, apie tai kalbėjo. Jie lankėsi toje vietovėje ir taip pat aplankė memorialą. Ir galiausiai norėčiau iškelti mažumų klausimą. Ne viena šalis net, ne, nėra visiškai išsprendusi mažumų klausimo. O kalbant apie mažumas, ypač serbų mažumą Kroatijoje, manau, kad buvo pasiekta žymi pažanga, integracija nėra lengvas dalykas, ypač esant sudėtingai ekonominiai situacijai, o tai ypač pasakytina apie Kroatiją. Tačiau jie tikrai bando mm, išnaikinti diskriminacija, ypač kalbant apie socialinį būstą. Ir toliau kyla problemų, tačiau e, siekiama sprendimo ir tos problemos bus išspręstos. Aš bendravau su ministru Martinį ir Vengrijo, pirmininkausiančią Vengriją. Ir esu pasiryžęs užtikrinti, kad pirmininkaujant Vengrijai būtų baigtos dėrybos pirmojo kitų metų pusėje. Nemanau, kad parlamentas išreikš savo pritarimą pirmininkaujant Vengrijai. Manau, kad bus sunku uh, to pasiekti net ir kitų metų Liepos plenarnėje sesijoje, tačiau darysime viską, ką galime, kad parlamente būtų užbaigta ši procedūra kaip galima anksčiau, kad galima būtų pradėti ratifikavimo procesą. Galiu daryti prielaidą, kad 2013 sausį ar vėliau tais metais Kroatija gali prisijungti, galės prisijungti ir pradėti dalyvauti ir, ir sudalyvauti parlamento rinkimuose 14 metais. Tačiau svarbu sekti e, dėrybų eigą ir stebėti, kas vyksta tarp Slovenijos ir Kroatijos vyriausybių. Turime skatinti teigiamą klimatą Slovenijai, ruošiantis e, prisijungti jos kaiminiai šaliai, turime padaryti viską, ką galime. Dabar atsakomybė gula ant Kroatijos vyriausybės pečių ir tikiuosi, kad ji kaip galima greičiau įvykdys savo atsakomybę. Ačiū, ponai Svobodai. Dabar ponas Poselt dviem minutėm. Pirmininkė. Aš pritariu pono Svobodos pranešimui, būdamas EPP E, atstovų. Tai padarysiu ir raštiškai, tačiau reikia dar padiskutuoti dėl subtilesnių detalių, būtent kaip e, formuluojamas šeštas ir vienuoliktas rezoliucijos punktas. Aš tikrai manau, kad reikia pasiekti tinkamą pusiausvirą, e, konstruktyvus, konstruktyvi kritika, taip, tačiau turime ir pripažinti, kad buvo padaryta didžiulė pažanga ir vyriausybė tikrai energingai siekia išspręsti likusias problemas. Man atrodo, kad tai yra geras požiūris, kad būtų gerai pabrėžti teigiamus dalykus. Taip pat norėčiau paminėti, kad pirmin, dėl pirmininkančios Vengrijos turime pareiškimus iš komisijos ir iš Vengrijos dėl to, kad dėrybos bus užbaigtos, bent jau tokie yra ketinimai, pirmininkaujant Vengrijai. Ir iš savo pusės turime prie to prisidėti. Turime pripažinti, kad abi institucijos e, yra nusistačiusios tokį tikslą. Ir manau, kad mūsų pritarimas, jei tik įmanoma, turėtų būti išreikštas Liepos mėnesį. Manau, kad tai būtų svarbus signalas uh, ratifikavimo procesui atskirose valstybėse narėse. Būtent, kad mes irgi stengiamės veikti greitai ir tokiu būdu rodome pavyzdį kitiems irgi veikti greitai. Kalbant apie patį ratifikavimo procesą, kai bus baigtos dėrybos pirmoje metų pusėje ir tada mūsų, mes išreikšime pritarimą antroje, prasidės ratifikavimo procesas Ir čia mums reikia užtikrinti, kad jam netrukdytų kokie nors nesvarbus išorės dalykai. Mes kaip tik turime stengtis kuo greičiau įvykdyti ratifikavimo procesą procesas mūsų pritarimų nesibaigs, todėl ir svarbu ir toliau sekti šį procesą ir skatinti ratifikavimą. Aš tuoj baigsiu, pirmininkė. Noriu aiškiai pasakyti, kad kalbant apie jautrius klausimus, būtent teismų bendradarbiavimas, kova su korupcija ir ekte, manau, kad Kroatija tikrai padarė žymę pažangą pastaraisiais mėnesiais ir turime tai pripažinti. Pon, ponas Vaigal, dviem minutėm. Gospod predsedajoči. E, gospod Svoboda. Pirmininkė. Ponas Svoboda, kaip ir visuomet, parengė labai realybę atspindintį pranešimą, kuriam mano frakcija gali pritarti. Iš esmės frakcija gali pritarti visiems išsakytiems punktams. Žinoma, dar lieka keletas diskutuotinų klausimų. Bet iš esmės pranešimas yra labai geras. Kroatija gali tapti visą teisę ES nare tuo met, kai atitiks visus reikalavimus. Kaip jau minėjau, lieka keletas neišspręstų klausimų, kuriuos turėtų spręsti Kroatijos vyriausybė ir žmonės. Mes ne visuomet galime keliauti greitkeliais. Kartais reikia sulopyti kelius ir galima dabar įsivaizduoti, kad jau viskas Kroatijoje yra išspręsta. Tačiau Kroatijoje situacija aptemdė ekonominę krizę ir dabar Kroatijos žmonės pasisako prieš šalies prisijungimą prie ES. Manęs tai labai nejaudina. Bet manau, kad Europos parlamentas turėtų atkreipti į tai dėmesį. Būtina pažymėti ir tai, kad Kroatija ėmėsi aktyvesnės užsienio politikos, ypač kaimininių šalių atžvilgių. Dabar buvo pradėtos atvertas naujas puslapis santykiuose su Serbija. Prezidentas e, Tavičius lankėsi Bukovar, atiduodamas savo pagarbą totalitarnio Miloševičiaus režimo aukoms. Dar svarbiau pažymėti, kad abiejų šalių prezidentams susitikus Kroatijos atstovas Josipovičius paminėjo daugybę nekaltų aukų. Kalbant apie žiniasklaidos laisvę, apie žurnalistų laisvę. Tai yra tikrai labai svarbus klausimas, kuriam būtina skirti dėmesio. Ta pati reikia pasakyti apie mažumas, apie homoseksualus bei kitas šalyje gyvenančias mažumas. Manau, kad mažumos, visokio tipo mažumos išlieka neišspręstų klausimų Kroatijoje. Dėkuoju Group, sorry. I would, would like to congratulate you for the draft. Norėčiau pasveikinti Jūs parengus rezoliucijos projektą. Jis yra tikrai labai geras. Visi mes pritarėme Kroatijos dėryboms dėl narystės ir mes turime pasirūpinti, kad plėtros karštlygė ne sustabdytų Kroatijos jungiantis prie ES. Akivaizdu, kad Kroatija turi atitikti visus reikalavimus prieš priimant sprendimą dėl narystės. Kaip sakėte, yra vykdomos labai svarbios reformos. Panas Poselt apie tai kalbėjo. Daug pažangos padaryta ir regioninio bendradarbiavimo sferoje. Jūs minėjote apsilankimą Vukovar, tai yra sveikintinas žingsnis. E, manome, kad e, tikrai galimas regioninis bendradarbiavimas ekologiškoje, aplinkos apsaugos ir transportos srityse. Tačiau, kaip minėjo ir kiti kolegos, yra dar problemų, kurias spręsti būtina. Norėčiau paminėti vieną dalyką, tai yra valdžios institucijų nešališkumą, būtina stiprinti valdžios institucijų pajėgas. Mes matom, manome, kad bendradarbiavimas tarp partijų yra pernelik glaudus, būtina stiprinti kovą prieš korupciją, taip pat būtina tinkamiau valdyti išteklius. Mums tai atrodo svarbios sritis. Kova prieš diskriminaciją buvo paminėta. Manome, kad tokią kovą galima būtų dar labiau sustiprinti. Ir paskutinis dalykas. Mūsų frakcija nerimauja dėl to, kad Kroatijos, Kroatijos gyventojai nelabai pritarė būsimai narystė Europos Sąjungoje. Aš manau, kad Dėl to kalta ne tik Kroatijos vyriausybė Zagrebe, bet ir mes, kadangi nekreipiam pakankamai dėmesio pilietiniai visuomeniai. Taigi, manau, Kroatijos vyriausybė ir Europos komisija turėtų stiprinti pastangas įtraukti nevyriausybinės organizacijas, pilietinės visuomenės ir vykdyti viešųjų ryšių kampaniją. Manau, kad toks pritarimo sumažėjimas Kroatijoje kelia šiokių tokių uh, problemų. Dabar ponia Kopa. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pasveikinti kolegas Boboda. Pranešimas yra puikiai subalansuotas ir jame atspindėtas parlamento noras kad Kroatija kaip galima greičiau įstotų į Europos Sąjungą. Manyčiau, kad mes turėtume pritarti kolegos pozicijai ir turėtume pasidžiaugti, kad dėrybos pasiekia galutinį etapą. Norėčiau pabrėžti vieną labai svarbų dalyką. Aš kalbu apie susitaikymo procesą ir pabėgėlių grįžimą į Kroatiją. Tai yra labai svarbus klausimas apie jį yra kalbama rezoliucijoje. Neseniai Serbijos ir Kroatijos atstovai pasiekė susitarimą ir jis yra susijęs su pabėgėlių klausimu. Po tokio susitarimo buvo imtasi veiksmų, mes turėtume pritarti tokio pobūdžio veiksmams. Kroatija turi sudaryti galimybės serbams grįžti į Kroatiją. Be to, turime pasirūpinti, kad e, grįžusieji rastų tinkamas gyventi sąlygas. Aš manau, kad tai yra paskutinis pažangos ataskait, paskutinė pažangos ataskaita skirta Kroatijai prieš ją įstojant į ES. Dėkoju, poniai Kopa, dabar ponas Tanok. Dėkoju pirmininkė ir aš norėčiau padėkoti uh, ECR e frakcijos e, vardu pranešėjimą. Teigiamai vertiname plėtrą į vakarų Balkanus ir aišku, stojimo procesas Kroatijos atžvilgiu yra smarkiai pasistumėjęs. Tačiau, kai dėl teisės viršenybės principo, e, jį reikia įtvirtinti taip pat stiprinti kovą su korupcija. Tai turėtų būti prioritetinis dalykas. Ankstesnių plėtrų atveju matėme, kad šios problemos buvo nepakankamai adekvačiai sprendžiamos ir neturėtumėm tos klaidos kartoti. Taip pat sveikinu tai, kad buvo apsilankyta e, Vokove, taip pat, kad yra e, sprendžiamas e, sienos klausimas su Slovenija, kas vienu metu kėlė iš tiesų e, grėsmę Kroatijos stojimo į ES. Dabar sveikinu e, Kroatijos požiūrį į mažumas, konkrečiai serbų mažumą. Man atrodo, Islandija, galbūt jeigu atsitiks kažkoks e, stebuklas, įstos anksčiau nei Kroatija. Bet e, galbūt Kroatija turi tikrai realius uh, šansus įstoti į ES per artimiausius 18 mėnesių. Mes turime, kaip politikai, aiškinti, kodėl ši plėtra yra naudinga. Pavyzdžiui, mano šalyje e, toks dalykas e, sukėlė daug e, priešiškumo plėtros atžvilgio. Tikiuosi, kad ankstesni, ankstesni tokie pasipriešimai ne, nesukels ne, nesusidarys, o kad ir taip pat Kroatijos piliečiai nekels grėsmės mūsų e, darbo rinkai. Ačiū, dabar žodis Danžan. Dėkoju pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pasveikinti Svobodą už puikų pranešimą. Vakarų Balkų, Balkano šalis e, kartais abejoja, ar įstos kada nors Europos Sąjungą, nes tokie pažadai jiems dalinami dešimtis metų. Reikalinga sėkmės istorija. Ir e, tokią sėkmingą rezultatą gali parodyti Kroatija. Taigi jos stojimas Europos Sąjunga turėtų būti paskatintas, nes tai leistų kitoms šalims pasimokyti. Bet to, kaip jau pasakyta, šis stojimo procesas taip pat e, turi takos Serbijai. Kroatijos ir Serbijos susitaikymas yra labai svarbus, kaip, pavyzdžiui, prezidento Tadečiaus apsilankimas vo, Vokuve. Taigi yra labai padaryta didelė pažanga, pavyzdžiui, dėl nusavybės teisės atstatymo, dėl pabėgėlių. Problemos yra sprendžiamos. Tad, man atrodo, pono Šipovič ir pono Tadič rodoma politinė valia e, persiduos ir visuomeniai. Dar norėčiau pakalbėti apie Kroatijos e, žmonių požiūrį į plėtrą. Kaip pasakė kolega Vagel, jau ne pirmą kartą matome tokią situaciją, kurios negalime, e, kurios negalime nepakeisti reikėtų iš tiesų pagalvoti apie žinę, kurią mes siunčiame Kroatijai, Kroatijos visuomeniai. E, pradėdami dėrybas dėl skirų skyrių, kartais reikalaujame per daug iš Kroatijos, tai yra trūksta tokios pusiausvėros, kas yra neigiamai suprantama visuomenės. Ačiū. E, norėčiau pasitikslinti. Dabar žodis suteikiamas ponui Kačin, dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Kroatija yra svarbus e, veikėjas vakarų Balkanuose. Todėl mes kalbame ne tik apie ES plėtrą, nes Kroatijos vaidmuo yra daug svarbesnis, užtikrinant e, stabilumą bei gerus santykius. Todėl norėčiau pasveikinti pranešėją už e, subalansuotą pranešimą. Mes tuo pat metu galėtumėm paremti dar labiau e, Kroatiją, kad ji galėtų baigti dėrybų procesą, kuo galima greičiau. Kitų metų birželį švesime 20-metį nuo Kroatijos nepriklausomybės paskelbimo. Taigi po pusmečio sukaks 20 metų, kai Kroatija buvo pripažinta tarptautiniu mastu. Kroatijoje egzistuoja politinis konsensusas tarp valdžioje esančių ir opozicijoje esančių jėgų dėl integracijos proceso. Taigi turėtume pasinaudoti tuo, kad būtų baigtas plėtros procesas. Pranešime taip pat yra kalbama apie sienų demarkaciją, tačiau aš nesutinku su naudojimais terminais. Demarkara, demarkacija tai yra techninis dalykas. Tuo tarpu, kalbant apie vakarų Balkanus, e, nieko negalima padaryti be E, politinių, e, politinio kapitalo investicijų, kad būtų pagerinti santykiai. Jau atrodo, kad techninis sprendimas e, dėl sienų yra įmanomas. Bet kuriuo atveju politinės pastangos turėtų būti dedamos bendraujant ir su kitomis vakarų Balkano šalimis ir į tai norėčiau atkreipti dėmesį. dėmesį. Galiausiai laikausi nuomonės, kad e, visi e, parlamentarai iš Slovenijos pritars šiam pranešimui. Prieš metus mūsų nuomonės išsiskyrė. Prieš pusę buvo e, pritarė pažangos ataskaitai, kiti ne dėl politinių priežasčių nusprendė pareikšti priešišką nuomonę. Tačiau man atrodo, dabar egzistuoja konsensusas, kuris rodo, kad pranešimas yra aukštos kokybės. Ponas Peterle. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pasveikinti poną Svobodą už puikų pranešimą, ketinu jį paremti. Taip pat norėčiau e, pasveikinti Kroatiją už padarytą pažangą dėrybų metu. Esu įsitikinęs, kad Kroatija turi potencialą ir galimybės toliau išsaugoti šių dėrybų e, dinamiką ir įspręsti sudėtingus klausimus. Pranešime taip pat kalbama apie sienų klausimus. Aš išklausiau tai, ką sakė kolegos ir turiu pasakyti, kad Kol kas dar nėra rastas e, galutinis sprendimas dėl Kroatijos ir Slovenijos sienos, tiesiog yra nuspręsta, kokį kelią pasirinkti, o kada galutinis sprendimas bus priimtas yra neaišku. Todėl aš norėčiau pritarti tiems, kurie pareiškia, kad abi šalis e, pasiektame susitarime galėtų numatyti tam tikras sąlygas. Pavyzdžiui, dvišalių pagrindų skatinti e, pasitikėjimą. Tai yra būtina daryti. Slovenija nuomonės šiuo klausimu labai įsiskyrė. Todėl iš tiesų nežinome, koks bus pasiektas galutinis sprendimas jūs neturėtumėt pasikliauti tuo, kad kažkas iš išorės ras sprendimą. Reikia sudaryti sąlygas, kad būtų pasiektas e, susitarimas ir kad būtų skatinami abipusiai santykiai tarp šių šalių. Ačiū ponui Peterle. Pone Pek. norėčiau pasveikinti kolegą Slobodą. Pritariu daugumą išsakytų dalykų, tiesiog norėčiau pažymėti, kad iš patirties su Rumunija ir Bulgarija pasimokėme, kad kalbant apie korupciją reikia būti griežtesniems. Ir dabar su Kroatija kaip tik tokie ir būname. E, šeštasis, septintasis ir aštuntasis straipsniai dėl šios priežasties galėtų būti keisti, kad iškristalizuotų tą mąstymą, kad, kad, kad, kad pare, parodytų tą mūsų norą, kad vyriausybė tikrai susitelktų ties šiuo klausimu. Be to, prieš 20 metų abi šalis paskelbė nepriklausomybę ir nuo 2004 viena iš dviejų šalių, Slovenija, tapo ES nare. Taigi puiku būtų, jeigu ši šalis e, pasveikintų ir e, Kroatiją prisijungiant. Man atrodo, kad Kroatijoje dėl ilgo darybų proceso gali kilti pasipriešinimas prisijungimui. Dėrybos tikrai yra ilgos ir viena iš tų priežasčių yra būtent Slovenijos aspektas, o kitas dalykas e, Kroatijos ir ETE bendradarbiavimas. Ir dabar ponui Bremets ir jo žmonėms yra kaip tik ir galimybė atsekti tuos trūkstamus dokumentus. Ponas Svoboda sakė, kad nežinome, ar tie dokumentai iš vis kada nors egzistavo, bet manau, kad tai padėtų kruatams mm, suvokti, kad prisijungimas prie ES yra geras dalykas. Taip pat ir mes turime pa, pa, sustiprinti savo pastangas, ne užsimti promaga, propagandą, o ištiesti tikrą pagalbos ranką žmonėms, kurie tikrai sunkiai dirba ir pradėjo vykdyti reformas, kurias tikrai pajuto ir tos šalies piliečiai. Ir aš tikiuosi, kad visi kartu galėsime pasiekti to dėrybų pabaigą ir kitais metais e, užbaigti procesą ir kitais metais e, rudenį pasveikinti Kroatijos kolegas parlamente. Ačiū ponė Pak. Dabar žodį suteiksiu ponui Howard dviem minutėm. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pabrėžti, kad pritariu Kroatijos prisijungimui ir manau, kad turėtume juos skatinti ir raginti. Taip pat e, džiaugiuosi Slovenijos referendumo rezultatais, tačiau aišku, dar daug ką reikia padaryti. Mm, Aš sveikinu slovėnus, kad jie pašalino tą dėrybų kliūtį. Dabar ponui Svobodai norėčiau pasakyti, kad sveikinu jį dėl projekto. Žmogaus teisų komitete aš ypač aktyviai pasisakiau šiuo klausimu, ypač atsižvelgiant į ektę, taip pat kruatų gebėjimą mm, pers, teisti karo nusikaltelius ir savo e, teismuose, nediskriminuojant. Uh, tai gerai atspendima teksto 9-13 punktuose. Ir aš mm, pritariu šiam pranešimui. Apskritai, ačiū. Il dottor Langhe, eh, lo, lo pregherei anche lei di stare, se può, nei due minuti, anche se ha un... Dabar eh, iš komisijos eh, ponas Lengas dviem minutėm. Uh, Ačiū pirmininkė. Norėčiau Jums pranešti, kad komisija ką tik paskelbė pažangos ataskaitą lapkričio pradžioje ir joje komisija teigiamai vertina Kroatijoje vykdomus pokyčius ir pateikė išvadą, kad dėryb, stojimo dėrybos jau pasiekė galutinį etapą. Ir šiame kontekste galima pasakyti, kad pritariu ir pono Svobodos vertinimui, tačiau Keli žodžiai dėl dėrybų eigos. Dar dešimt skyrių lieka neuždaryti ir jie turbūt patys sudėtingiausi. Išsakytos jau buvo pastabos dėl pagrindinių teisių, teismų reformos ir taip toliau. Bet Jūs tikriausiai taip pat pastebėjote, kad šiais klausimais komisija nenurodė galimos dėrybų pabaigos datos. Sakiau, kad galutinėme etape dėrybos, bet dėl, dėl šių skyrių nieko tikslaus negaliu pasakyti. Dėl 23 skyriaus e, teismų ir pagrindinių teisių, kaip jau buvo minėta, mes įvertinsime tolesnį Kroatijos progresą kovo mėnesį ir nuo tada tikriausiai galėsime susidaryti geresnį vaizdą, kaip greitai pavyks baigti galutinės dėrybas. Ir paskutinis pastebėjimas. Komisija ir toliau e, viską darys, kad padėtų Kroatijai, kad ji galėtų uh, įgyvendinti likusius įsipareigojimus. Tačiau, aišku, už Kroatiją to padaryti negalime. Jie patys turės padaryti viską, kad pasiektų tuos standartus. Ačiū. Grazie, dottor Lange. <clears throat> Mi pare che sia. Dėkoju, ponui Lang. Ketinau suteikti galimybę jums pasisakyti. Pranešėjau ir džiaugiuosi, kad dabar galėsite pasisakyti, mes su susidomėjimu išklausysime, ką pasakysite. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu trumpai, dėkoju už išsakytas pastabas, už plačią išsakytą paramą. Mes galime pasiūsti teigiamą signalą Kroatijai. Dėl kitų dalykų, dalykų 6-8 punkto, aš įsivaizduoju, kad pirmiausia reikia pabrėžti teigiamas reformas, bet sutinku su kolegomis ieškosiu sprendimo. Šiais klausimais būtų gerai, jeigu mes rastume vieną bendrą nuomonę ir tokiu būdu pasiūstume teigiamą signalą Kroatijai, paskatindami ją tęsti reformas. Mes tikrai veiksime kaip galima greičiau, tačiau Kroatija yra atsakinga už paskutinių žingsnių žengimą. Pirmininkas, dėkoju ponui Svobodai dėl grafiko. Kai mes apsvarstysime pranešimą, bus duotas terminas pateikti pakeitimus Pakeitimus galima pateikti iki gruodžio 14 dienos, vėliau bus balsavimas kitų metų sausio 25-6 dienomis, o plenarinėje sesijoje bus svarstomas šis klausimas vasario mėnesį. Posėdis baigtas, kitas mūsų posėdis vyks šiandien 3 valandą. Mes susitiksime su Belgijos viceministru pirmininku bei užsienio reikalų ministru. Kalbėsime apie ES plėtros strategiją 2010. Ačiū.